Good morning. No hammer? No hammer. Good morning. Buenos días. Labas rytas, gerbiami kolegos. Gerbiami kolegos. Ar kartą sveiki visi? Sveikinu visus su naujais metais. Puiku, kad visi vėl susirinkome. Vyksta mūsų pirmas eilinis posėdis šiais metais. Džiaugu, kad vėl visi čia, kad vėl dirbsime. Norėčiau jums priminti, kad 11 valandą turime balsuoti. Tad prašau tuos, kurie neatsinešė į posėdį elektroninių kortelių balsavimui, nusiųsti ką nors e, tą kortelę atnešti jums. Norėčiau pranešti, kad buvome paprašyti leisti filmavimo komandai dėl duomenų apsaugos e, filmuoti šį posėdį. Jie jau yra dalyvavę mūsų komiteto keletoje posėdžių ir tiesiog norim priminti, kad filmavimo komanda filmuos mūsų posėdį. Turime du atidėjimus darbo tvarkėje. 15, 17 punktas dėl Diezdemera pranešimo e, nebus svarstoma šiandien dėl vizų kertant išorinės Europos Sąjungos sienas. Lygiai taip pat 19 punktas, pono Davarės pranešimas dėl Vengrijos. Tai taip pat yra atidėta. Jeigu nieks neprieštarauja, tai tuomet pritarkime darbo tvarkės pakeitimui. Turime taip pat patvirtinti paskutiniųjų posėdžių protokolus. E, gruodžio 10, lapkričio 26-27, e, birželio 20-21, gegužės 30-31 ir balandžio 25-26 dienos protokolus. Juos turite, kolegos, ir jeigu niekas ne, ne, neprieštaraus, sakysime juos patvirtintais. Keliaujam toliau. Pereiname prie ketvirto darbo tvarkės punkto vykstančių tarp institucinių darybų teisėkuros procedūrų metu padėtis. Kalbėsime apie Eurodac. Balsuosime dėl Eurodac. Dėl e, iš argumentų buvo balsuota gruodžio mėnesį ir ponia Makovei komitetui papasakoti turėtų, kaip vyko trilogo susitikimas ir kas turėtų būti daroma dabar. Pone Makovei, jums žodis. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai trumpai apie tai, kas buvo sutarta po pirmo trilogo posėdžio. Turėtume. Turėtume blokuoti dėl duomenų žymėjimo kai kurios duomenys, turėtume taip pat dėl pirštų anspaudų ėmimo patikslinti šį beitą. Dabar 20 straipsnis dėl viešosios tvarkos užtikrinimo ir įtariamųjų prieimimo, tų, kurie gali būti įtariami padarius nusikaltimą. Dar kitas dokumentas dėl perdavimo asmenų trečiosiams šalims ar tarptautiniams organizacijoms. Vėlgi, čia yra tie dalykai, dėl kurių dar reikės dvišalių pagrindų tartis valstybėms narėms. E, planuojama dirbti labai greitai, pirmininkauti Airija taip pat reiškia norą dirbti sparčiai prie šio klausimo ir užbaigti šį klausimą nagrinėti pirmininkaujant Airijai. E, vasario 8 vyko techninio pobūdžio sustikimas ir dar vienas sustikimas vyks šiandien. Kitas relogo posėdis vyks kaip galima greičiau. Dėkoju. Pirmininkas dėkoju poniai Makoviai. Turime dar vieną pranešimą. Šengeno valdysena. Ponas Koelio ir ponia Wever e, dalyvavo svarstant šį klausimą. E, jis buvo aptartas ir su komisarė Val Malstrom e, gruodžio 18 dienos susitikime. Prašom, kolega. Dėkoju. Pirmininkaujantį Malta atliko puikų darbą siekiant sutarimo. Dabar e, turime pasižiūrėti, kaip iš šio klausimo sprendimo žiūri Airija. Ar prie to klausimo bus dirbama taip pat sparčiai? Mes žinome, kad Mes čia kalbame apie tą klausimą, dėl kurio sprendimas turi būti priimtas bendro sprendimo procedūros būdu. Ir buvo taip pat patiks alternuvus projektas. Buvo pasiūlyta vadinamosius breaching clause. Tarybai tai nebuvo pas, tinkantis siūlymas ir alternatyvaus siūlymo kol kas neturime. Jeigu nesutarsime dėl tos versijos, kuri mums buvo pateikta, sulauksime keturių pasiekmių. Pirmiausia, tai reikštų, kad atsisakome Europos parlamento dalyvavimo tvirtinant Schengeno vertinimo mechanizmą. Antra, kad atsisakome turėti Schengeno gerai veikiantį vertinimo mechanizmą. Trečia, ne, niekaip neapsaugosime laisvo piliečio judėjimo teisės. Ir ketvirta, padidės galimybės, kad valstybės narės vėl įves pasienio kontrolę vienašališkai. Mes norėtume to išvengti kaip Europos parlamentas. Mes e, kol kas žvelgime į situaciją pesimistiškai, nes taryba nerodo jokios valios artėti prie Europos parlamento pozicijos, tačiau, manyčiau, reikia palikti šansą pirmininkaujančiai Airijai, kuri galbūt ras sprendimą šiai situacijai. Dėkoju. Ačiū ponui Kuelio. Suprantame, kad situacija sudėtinga, suprantame, kad pirmininkų suėga priėmė sprendimą blokuoti visą paketą taryba prieėmė sprendimą pakeisti teisinį pagrindą Šengeno e, valdysenai. Ir aišku, ne visais klausimais išeina pasiekti sutarimo. Ir aišku, dabar pirmininkiauti Airija turės spręsti šį klausimą. Linkime sėkmės, sprendžiant šį klausimą ir visus kitus. E, mes, aišku, galime suprasti e, reiškiamą susirūpinimą dėl kai kurių dalykų. Išklausime kolegos Koelio. Dabar perėmė prie penkto darbo tvarkės klausimo. Ir norėčiau priminti, kad mūsų diskusijos bus filmuojamos. Maniau, kolega, kad prašote žodžių iš anksto. Net tiesiog kol kas pranešu, kad dabar Periname prie penkto darbo tvarkės punkto - fizinio asmenų apsauga, tvarkot asmens duomenys ir laisvas tokių duomenų judėjimas. Kalbam apie bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Tai yra antrasis duomenų apsaugos paketo komponentas. Turime direktyvą tą pačią temą, turime reglamentą ir direktyvą, kurie ir sudaro duomenų apsaugos paketo. Kolega Olbrecht yra pranešėjas, paskui ponas Drucas pasisakys. Ir komisija, turime pasakyti, sausį mėnesį, sausį 2012 pateikė savo komentarus. Vyko įvairūs klausimai, buvo rengiami darbo dokumentai, Libė komitetas e, dirbo Liepą ir lapkritį. Bendras komitetas susitiko spalio mėnesį 12 metų. Mes parengėme plačią analizę, į darbą įsitraukė tos analizės reikia ir kiti komitetai, konkrečiai ITRE, JURI, IMKO, abu pranešėjai, glaudžiai bendradarbiavo ir abu pabrėžė būtinybę laikytis to požiūrio, kurio tikslas yra priimti šį bendrą dokumentų paketą. Tad pirmiausia, suteiksime žodį kolegai Albrecht. Matome, kad posėdėje dalyvauja taip pat Europos duomenų apsaugos uh, biuro atstovai, kolega Ptarelį, kuris galbūt irgi reaguos mūsų diskusijose, tačiau pirmiausia išklausykime pranešėjų. Kolega Albrecht, prašom. Thank you very much, Chair. Uh, and good morning. To... Ačiū pirmininkė, labas rytas visiems. Parengėme pranešimo projektą dėl reglamento ir, ir taip pat dėl direktyvos duomenų apsaugos. Darbas buvo tikrai pakankamai sunkus kartu su kitų frakcijų kolegomis turėjome apsvarstyti komisijos uh, pateiktą pasiūlymą. Diskusijos buvo sudėtingos, prireikė daug ilgų posėdžių per praėjusius metus, siekiant įsiaiškinti visus pasiūlymo aspektus ir tai, kaip Europos parlamento rekomendacijos ir reikalavimai, kaip jos buvo atsižvelgta, tie reikalavimai buvo pateikti atitinkamuose pranešimuose. Todėl pateikime pasiūlymus dėl reglamento pakeitimų, ypač susijusių su apibrišių ir principų geresnių taikymų. E, apie tos principus yra apibrieštis kalbame FOSTO pranešime, taip pat siekiame sustiprinti domenų apsaugos e, subjektų asmeninio teisų apsaugą. Kalbant apie duomenų apdorojimo bendrasias taisyklės, mums reikia aiškesnių taisyklių, mažiau išimčių, didesnio skaidrumo šioje srityje. Ir aš rengdamas pranešimo projektą daugiausiai dėmesio skyriau šiems aspektams, ypač šeštajame straipsnėje. Susitikimų metu paaiškėjo, kad mes kaip teisėkros institucija norime nustatyti tinkamas taisyklės, sumažinti e, e, reglamente naudoja minimų deleguotų ir gyvenimo teisės aktų apimtis, kurios yra labai didelės. Ir šiame pranešime deleguotų ir gyvenimo teisės aktų apimtis sumažinamas maždaug per pusę, siūloma pakeisti e, šios aktus konkretesnėmis e, nuostatomis. Darbinėme dokumente aš anksčiau esu pateikęs atitinkamą pasiūlymų ir kaip minėjau, pristatydamas kolegoms e, tą darbinį dokumentą, pristačiau ir susitikimus su šešėliniais pranešėjais priimtus sprendimus ir padarytas išvadas aiškinamoje dalyje. Aš apie tai taip pat kalbu. Mano pranešimo pasiūlymai turėtų būti laikomi būsimų diskusijų pagrindu, nes siekiame plataus masto sutarimo svarbiausiais klausimais, todėl atsižvelgiant į nusaklumo, pokyčius nusaklumo e, mechanizme kuomet susidaro įspūdis, kad e, komisija priima atitinkamus sprendimus e, dėl duomenų apsaugos susitarimų, tačiau tie sprendimai turi būti priimami bendrai ir galiausiai teismas turėtų būti ta paskutinė instancija, kalbant apie teisės aktų nuostatų interpretavimu. Mes siekime užtikrinti kuo didesnį teisinį užtikrintumą ir saugumą visiems procese dalyvaujančiams subjektams, viena vertus valdžios institucijoms įmonėms ir kita vertus e, įmonių klientams ir paprastiems piliečiams. Manėme, kad e, svarbi komisijos pasiūlymo dalis yra susijusi su sankcijomis ir bausmėmis, todėl savo pranešime 2011 metais mes į tai taip pat atkreipėme dėmesį, pritarėme komisijos pasiūlymams, tačiau e, taip pat siūlome aiškiai vadovauti šioje srityje proporcingumo principu. Aš taip pat siūlau supaprastinti galiojančias taisyklės siekiant sumažinti duomenų apsaugos kontrolierių apdarojimų duomenų apimti susijusi su uh, individualimis teisėmis, ypač teisė gauti informaciją bei skaidrumo užtikrinimo aspektus. Taip pat siūlome tinkamus duomenys su dokumentus pateikti duomenų apsaugos pareigūnams tik tai būtinais atvejais. Duomenų apsaugos pareigūnai, kurios paskirtų įmonės savo viduje, turėtų prisimti atitinkamą atsakomybę ir mes siūlome paskirus to, tokius pareigūnus užtikrinti jų atskaitomybę, ypač atsižvelgiant su į. E, iš anksnės konsultacijas su konkrečiamis įmonėmis ir tokių pareigūnų darbo poveikio vertinimą. Šiame pranešime atsižvelgiama į įvairių suinteresuotų subjektų interesus ir pasiūlymus bei pageidavimus. Per pastarį pusmetį aš būtent ir stengiausi parodyti, kad parlamentas laikosi savo pirmoje rekomendacijoje nustatytas pozicijas, siekėme harmonizuoti teisės aktus, nustatyti ir parengti vieną taisyklių savadą, prisi, pasitelkdami reglamento formą, nes kol nebus nustatyti ir užtikrinti bendri standartai, valstybės narės jų ir nesistengs įgyvendinti, aš manau, ir mes turime siekti, kad jos e, tas taisyklės įgyvendintų. Taip pat bandėme atsižvelgti ir siekime atsižvelgti į vairius interesuotus subjektų pageidavimus ir interesus. Aš bent šimtą kartų buvau susitikęs su įvairių suinteresuotų subjektų atstovas. Parlamente buvo surinkti du klausimai, taip pat e, buvo surinktas jungtinis posėdis su nacionaliniu parlamentu nariais bei kitais interesuotais subjektais. Man susidarė įspūdis, kad e, galėjome E, susidaryti visapusišką įspūdį apie klausimus ir aspektus, kurie yra svarstomi. Pasiūlyme pateikiama nemažai kompromisinių pasiūlymų atsižvelgiant į susitikimus su šešėliais pranešėjais. Ir būtų įdomu išgirsti plataus masto įvertinimą bei e, pamatyti kitų frakcijų teikiamus pakeitimų pasiūlymus. Tikiuosi, kad mes galėsime parengti tinkamus kompromisinius pakeitimus ir balsuoti balandžio mėnesį, bei būti pasirengę dar Airijai pirmininkaujant pradėti e, dėrybas ir visų frakcijos toj pareiškia, kad tokia tina siekti. Labai norėčiau padėkoti dar kartą kolegoms už gerą bendradarbiavimą, svarstant įvairias skirtingas idėjas per ilgas posėdžių valandas. Baigdamas noriu ypač padėkoti sekretariato darbuotojams, kurie taip pat daug pastangų padėjo, sunkiai dirbo, siekdami rasti bendrų sąlyčio taškų tarp skirtingų pakeitimų Ir tai tikrai aukštos kvalifikacijos reikalaujantis darbas ir pakankamai nemažas iššūkis. Taigi dar kartą ačiū sekretariatui. E, dirbant kartu buvo padarytos kelios techninio pobūdžio klaidos ir mes e, jas išteisėme. Atitinkamame priedė pateikėme jų pataisimus. Taigi raginčiau visus e, išsamei susipažinti su šio pasiūlymo nuostatomis, nes e, nemažai pakeitimų yra tarpusavyje susiję, taigi tikrai būtų geriau perskaityti visą dokumentą, konstatuojamasias dalis ir aišku komisijos pateiktą pasiūlymą, nes kartais e, kai kuriuose vietose mes e, perėmėme komisijos pasiūlymo nuostatas, taigi tai taip pat svarbu turėti omenyje. Ačiū. Pirmininkas, ačiū ponai Albrechtui už pristatytą pranešimą. Dabar ponas Ducas pristatys pranešimą dėl direktyvos. Prašau jums žodis. Ačiū pirmininkė. Taip pat noriu palinkėti visiems gerų darbingų naujų metų. kadangi mes pasirinkome tokį bendrą požiūrį į šį dokumentų rinkinį, e, tai e, nekalbėsiu apie praktinius sutarimus, e, tvarkaraštį, apie kurį kalbėjo kolega Albrechtas, tačiau taip pat pradžioje norėčiau padėkoti visiems kolegoms, kurie prisidėjo rengiant šį pranešimą ir didelį ačiū norėčiau tarti sekretariato darbuotojams, dėkodamas už atliktą darbą. Asmeniškai noriu padėkoti politinių frakcijų darbuotojams bei savo padėjėjams, kurie dirba mano biure. Dar kartą noriu atkreipti dėmesį į tai, ką ir šiaip nuolat kartoju, kad ES sugebėjome užtikrinti pakankamai aukštą asmens duomenų apsaugos lygį, aukštus standartus, mūsų tikslas ir turėtų toliau išlikti toks, kad šis aukštas asmens duomenų apsaugos lygis turėtų būti stiprinamas ir pakeitimai, pakeitimuose kurie pateikti šiam pranešimui ir kalbama apie būtinybę dar labiau sustiprinti asmens duomenų apsaugą, praktiškai perimant reglament, reglamento nuostatas. Pirmiausia, noriu pasakyti, kad pranešimus siekiama pirmiausiai sustiprinti asmens duomenų apsaugą bei asmeninės teisės ir laisvės, suteikiant papildomus įgaliojimus asmens duomenų apsaugos tarnyboms tarp valstybinėse bylose bendradarbiaujant. Buvo šiek tiek ginčiamas, apie tai kalbėsiu vėliau, dėl būtinybės tokią direktyvą parengti. Pagrindinis argumentas buvo tas, kad taryba yra priemusi pagrindų sprendimas šiuo klausimu. Noriu pabrėžti, kad šis pagrindų sprendimas, kurį priėmė taryba, nesudaro visą apimančius sąlygų, visą apimančių sąlygų, įsipuškų sąlygų, siekiant uh, užtikrinti duomenų apsaugą uh, baudžiamosiuose bylose uh, bei yra skirtas tik tarp valstybinėms byloms ir atvejams, taip pat mm, nesusijęs su domenų apsaugos nuostatomis baudžiamosios bylose, kurios galioja atskiriuose valstybėse narėse. Noriu padėkoti komisijai už atliktą darbą, palankiai vertiname komisijos pastangas siekiant e, parengti vieningą duomenų apsaugos sistemą, suderinti skirtingas es valstybių narių sistemas. Taip pat noriu padėkoti komisijos pareigūnams už bendradarbiavimą kuris iš tiesų vyko labai sklandžiai. Noriu praeikšti vilti, kad taip pat ir taryba įvykdys prisimtus įsipareigojimus susijusius su mūsų pasirinktų bendrų požiūrių iš šios teisės aktų rinkinius. Trumpai norėčiau pristatyti pagrindinius siūlomų pakeitimų, pranešimo pakeitimų aspektus. Pirmasis susijęs su tuo, kad būtina pasipauškai pagrysti bet kokias išimtis, nes duomenų apsauga yra viena iš pagrindinių teisų. Taip pat reikia sukonkretinti duomenų apsaugos principų apibrėžimą, ypač duomenų sulaikymo apibrėžimą, e, skaidrumo aspektus ir ypač nuostatas e, susijusias su būtinybė pateikti atitinkamus duomenis duomenų apsaugos kontrolieriams. Visi turime uh, vadovautis ir stengiamės direktyvoje vadovautis tomis, tomis pačiomis nuostatomis, kurios taikomos reglamente, ypač susijusiamis su apibrieštimis. Kitas dalykas susijęs su duomenų vertinimo proceso aiškumu ir skaidum, skaidrumu. Asmens duomenys neturi būti naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo renkami. Duomenų rinkimas turi būti pagrindžiamas e, atitinkamais tikslais ir duomenys asmens gali būti renkami tik tais atvejais ir naudojami, jeigu nėra, nėra būdų kitais, kitomis priemonėmis pasiekti užsibrėžtų tikslų. Taip pat pasiūlyme pasigėdome profiliavimo apibriešties. Mums visiems labai e, svarbus yra mūsų piliečių profiliavimo klausimas. Taip pat siūloma asmens duomenų perdavimo trečiosiam šalims tvarka neatitiko būtinų e, saugumo reikalavimų ir asmens, e, asmenų teisų užtikrinimo. Taigi mes čia siūlome atitinkamų pakeitimų, perdodant asmens duomenys trečiosiams šalims. Vaigdamas noriu paminėti duomenų apsaugos tarnybų vaidmenį, siekiant stebėti ir užtikrinti atitinkamą duomenų apsaugos kontrolę, manome, kad palyginti su reglamento pasiūlymu direktyvoje duomenų apsaugos tarnybų įgaliojimai nėra tokie akivaizdus, mes norėjome juos pakeisti. Ir pirmininkė, Manau, kad neturėtume atimti laiko iš kolegų, kurie norėtų pareikšti savo komentarus dėl šių pranešimų. Taigi dar kartą porą žodžių apie tą vadinamą bendrai požiūrį į abu teisės aktų rinkinius. Noriu pabrėžti šiame posėdėje, kad vertiname reglamentą ir direktyvą kaip vieną teisės aktų rinkinį. Ir parengiamame darbe mes būtent tokio požiūrio ir laikėmės. Ir toliau per e, nustatytus terminus iki šių abiejų priemonių patvirtinimo mes tokio paties požiūrio laikysimės. Dar kartą noriu priminti, kad e, nelabai džiuginančių žinių išgirdome iš kai kurių valstybių narių taryboje, kurios e, laikosi neigiamą požiūrį ir nori bei siekia, kad būtų patvirtinta direktyva, tačiau komisija yra mūsų tvirtas sąjungininkas. Šio klausimo komisijos narė Reding yra pareiškusi viešai, taip pat ir mūsų komitete, kad e, komisija reglamentą ir direktyvą vertina kaip e, bendrą paketą. Remiantis pirmaisiais susitikimais su pirmininkaujančios Airijos atstovais, mes e, tapome optimistiškesni. Išgirdome žinių iš pirmininkaujančios Airijos apie tai, kad pastaroji ketina tęsti pradėtus darbus, taip pat ir dėl direktyvos. Reikia palaukti valstybių narių reakcijos. Baigdamas noriu pasakyti, kad mums šie du teisės aktai yra vienas paketas, vienas rinkinys ir mes esame pasirengę imtis visų reikiamų priemonių tam, kad šis paketas būtų patvirtintas, taptų tikrovę. Drucas, we thank you. Dėkoju, kolegai Drucas, už pranešimo projekto pristatymą ir ačiū už tų svarbių aspektų pabrėžim, pabrėžimą. Mes e, dar kartą išgirdom iš kolegos, kad čia kalbam apie vieną bendrą dviejų dokumentų paketą, jos apima abi iniciatyvas. Tiek reglamente, tiek direktyvoje kalbama apie panašius dalykus. Kalbama taip pat, kokios sankcijos turėtų būti taikomos pažeidus naujame reglamente numatytas nuostatas. 15 kolegų nori kalbėti, 11 valandą balsuoti turime, žinote kas ir kaip ateis kolegos kai kurie 11 valandą balsuoti, tad turime laikytis darbų tvarkaraščio. Dabar išklausysime Europos komisijos atstovą ir duomenų apsaugos institucijos atstovą. Visiems pasisakymų laiką riboskime iki dviejų minučių. E, sritis iš tikrųjų labai svarbi klausimas, labai svarbus e, diskutuojam apie labai svarbius dalykus, kaip prieglopščio teikimo procedūra, šengeno klausimai ir mūsų dabar aptariami klausimai. Ir aišku, sunku aptarti viską per vieną valandą. 15 kolegų nori kalbėti, 2-3 minutės, nedaugiau. Tai dar leis pranešėjams sureaguoti jūsų pastabas. Pirmiausia, komisijos atstovų žodis nes komisija yra iniciatyvos autorė. Ir galbūt komisijos atstovai norės tarti mums keletą žodžių. Prieš perinant prie bendrų diskusijų, prašom žodis komisijos atstovams. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, dėkoju pranešėjams už labai naudingus pranešimus. Žinome, kad Jie abu tie pranešimai remia Europos komisijos požiūrį dėl domenų apsaugos Europos Sąjungoje. Europos komisija mano, kad tai yra tas klausimas, kuris, prie kurio yra pasiektas platus sutarimas. Ir šie, šis paketas yra ne tik teigiamas dalykas piliečiams, padedantis geriau apsaugoti pagrindinės teisės, tai taip pat padės sukurti ir bendrą pasitikėjimą kur, o tai visą tai leis pritaikyti daugiau inovacijų, žmonės tuo būdu patikės, kad e, administracijos struktūros jų duomenys tvarko tinkamai. Kai dėl direktyvos mes manome, kad nėra prieštaravimo tarp aukšto apsaugos lygio ir e, Europos taisyklių taikymo šalių vidaus procesams. E, dėkoju pranešėjams ir taip pat ačiū už tai, kad jie iš tikrųjų stengiasi dirbti kartu, dirbti bendrai su šešėliniais pranešėjais, dirbti darbo grupėse Europos parlamente. Visą tai rodo, kad yra noras dirbti drauge, kad šį klausimą būtų galima užbaigti nagrinėti Ir tikėkime, kad tas bendras gražus bendradarbiavimas parlamente su šešėliais ir šeši, pranešėjais ir su pranešėjais tęsis toliau. Tikime taip pat glaudaus ir slavaus bendradarbiavimo tarp parlamento ir tarybos. Kaip sakė pranešėjas ponas Albrecht, mes laukiame greitos pažangos, to klausimai laukiame Europos parlamento balsavimo balandį ir tikimės, kad pirmininkaujantį Airiją sėkmingai šį klausimą padės išspręsti ir jis pajudės iš mirties taško taryboje. Ačiū visiems už tuos nuveiktus darbus ir aišku dirbsime konstruktyviai ir toliau šio klausimu su jumis, kad pasiektume teigiamų rezultatų. Pirmininkas, ačiū. Gal ponas Butarelį nori tarti žodį? Dėkoju, ponė pirmininkė, už mums suteiktą galimybę dalyvauti šiuose pirmosiuose diskusijose. Pirmiausia, turiu pripažinti, kad praėjus metams dabar jau nuo e, tų diskusijų pradžios vyko daug sustikimų, daug darbo grupių posėdžių. Žinome, kad nebuvo lengva pranešėjams <clears throat> pakankamai subalansuotai parengti tuos pranešimus, nes reikėjo sureaguoti į daugelį išreikštų pageidavimų. Buvo stengiamas iš tikrųjų tos pusiausvėros pasiekti. Kartais Žinojom, <clears throat> kad įvairios interesus pusės reiškia skirtingus interesus, dėl to buvo tik dar sunkiau. Kai dėl duomenų apsaugos tarnybų. E, pernai mūsų dėl jų pasiūlyti e, dalykai buvo įtraukti į dokumentą, ypač po spalio mėnesio posėdžio. <clears throat> Dabar turime du labai detalius pranešimus, labai gilios analizės pagrindų parengtus didžiuodamasis noriu tarti. Štai ką, abu pranešimai, kaip sakė ponėmis, yra parengti remiantis komisijos siūlymu. Nors kartais kai, kai kuriais klausimais buvo pastebėtas skirtumų, mes remiamės e, tuo požiūriu, kad abu teisiniai instrumentai šie turi būti laikomi vieno paketo dalimis – direktyva bus sustiprinta, jeigu egzistuos dvi šio paketo priemonės. Mes pritarėme visiems svarbiausiams dalykams, aš tą uh, paminėjau ir ponui Albrechtu jo spaudos konferencijos metu vakar. Mes labai vertiname tą siekį išaiškinti detaliau tam tikras nuostatas dėl atskirų piliečių teisių, dėl skaidrumo ir panašiai. Ir ši kompetencija neturėtų būti laikoma kažkokia išimtimi. Priešingai, duomenų apsaugos institucija yra pasirengusi tinkamai bendradarbiauti, dėgiant šį mechanizmą. Mes esame pasirengę dirbti toliau prie sąlygų ir mechanizmų rengimo. Mes esame pasirengę dėkti rengiamą lai, lankstumą ir siekti, kad būtų kuo greičiau priimti reikiami dokumentai dėl duomenų apsaugos tarnybų. Dėl deleguotųjų e, aktų ir gyvendinamųjų aktų, ta, čia irgi reikalingas subalansuotas požiūris. Yra kai kurių e, nuostatų susijusių su administracinės naštos mažinimu. Tai yra iš tikrųjų labai geras dalykas siekiant tinkamesnės pagrindinių teisų apsaugos. Pranešėjas parengė dokumentą, kuris bus puikiai bazė tolesnėms diskusijoms. Kai dėl direktyvos, be abejo, džiaugiamės bandymu padidinti duomenų apsaugos lygį Yra nemažai pozityvių elementų šiame dokumente. Numatytas važiuoja atskaitomybės principas, kurio nebuvo pradinėme direktyvos siūlyme. Yra e, stengiamasi e, apibriežti, kaip turėtų būti naudojami ir tvarkomi asmeniniai duomenys, kiek prieigos prie jo galėtų turėti privatus sektorius, kiek prieigos e, kiti suinteresuoti sektoriai. Abu pranešėjai pagerino pradinius siūlymus. Na ir mes esame pasirengę bendradarbiauti su jumis toliau ir diskutuoti dėl atskirų aspektų siūlymuose. Mes, kaip, jeigu tai bus reikalingas, mes pasirengę pateikti savo oficialų indėlį iš šių dokumentų rengimo. Ačiū ponui Butarelį. Dabar diskusijos. Pradėkime nuo šešėlinių pranešėjų. Ponas Alvaro, prašom, žodis jums. Thank you very much. Allerdings uh, will ich auch. Ačiū, kalbėsiu vokiškai. Manau, kad e, tiek atsižvelgiant į tai, kad pranešėjas, kaip ir aš, esame iš Vokietijos, būtų geriausia šią kalbą diskutuoti. Manau, kad e, neabejojant reikėtų paminėti, kad e, reglamento projektas vertintinas kritiškai. Kolega Albrechtas 220 puslapių sugebėjo daryti atitinkamą įtaką duomenų apsaugos procesams Europos Sąjungoje, pateikti kūrybiškų idėjų. Taigi jis jau paliko savo pėtsaką, kuriant ir tvirtinant Europos duomenų apsaugos teisės aktus, kai kuriuos dalykus tačiau reikėtų vis tiek aptarti, atsižvelgiant į nustatytus laiko apribojimus, tačiau manau, kad diskutuoti pirmiausiai reikia atsižvelgiant į tai, kokią apsauginę naudą atneša duomenų apsaugos nuostatos, kokios yra galimybės kontroliuoti asmens duomenys, o kontrolė yra įmanoma tik tai užtikrinus sprendimų prieimimo laisvę, todėl neturėtume apriboti asmens duomenų sprendimo prieimimo laisvės ir e, nepadaryti jos priklausomas nuo sprendimų priimamų kitose srityse. Todėl reikėtų e, reglamentą vertinti, taip pat ir atsižvelgiant į domenų subjekto apibrieštis. E, pranešėjus tuo tarpu domenų apsaugos, asmens domenų apsaugos, e, asmens domenų srityje pagal 84 straipsnio pirmąją dalį domenų subjektų gali būti laikomas bet kas, tačiau nereikėtų patvirtinti tokių nuostatų, dėl kurių duomenų apskritai būtų negalima panaudoti. E, todėl e, aš pasigendu prasmės kai kuriuose pasiūlymuose, tarkime, šeštame straipsnėje, penkioliktame straipsnėje, mano nuomonė, paliekama galimybė e, ne visiškai tikslingai panaudoti asmens duomenis 95 56 e, direktyva mūsų vertinimo tikrai nebuvo tokia bloga ir e, tuos aspektus, kurie buvo jau atitinkamai reglamentuoti direktyvą, būtų galima, siekia nepabloginti padėties, e, pažodžiui perkelti į reglamentą. Taip pat kėjo klausimas, kaip užtikrinti, kad komisija imtųsi tų priemonių, kurių privalo imtis. Tačiau ta Europos duomenų apsaugos, asmens duomenų apsaugos taryba perkelti į e, komisiją nebūtinai būtų pats teisingiausias sprendimas. Jeigu direktyvoje nėra numatyti platesni įgaliojimai, kyla klausimas, kodėl reglamente reikia tą padaryti, nesvarbu, kokios institucijos atžvilgių tai būtų daroma, tai nesustiprintų teisinio saugumo, jeigu teisės aktas yra nuolat ka kaitaliojamas, tai nesvarbu, vartotojas, stami pramonės įmonė, maža vidutinė įmonė tikrai iš to naudos neturės, todėl reikėtų reglamentu reglamentuoti tai, ką reikia reglamentuoti, o jeigu reikėtų tolesnių pakeitimų, tai turėtume juos tvirtinti įprastą tvarką, todėl aš atitinkamai siūlau išbraukti mano minėtus, mano minėtus reglamento nuostatas. 2002-85 direktyva dėl asmens duomenų apsaugos elektroninėje erdvėje, tai praktikoje ta sistema veikia, tvarka nustatyta veikia, kodėl dar reikia naują tvarką nustatyti reglamentu, to nesuprantu. Taip pat, kalbant apie duomenų apsaugos pareigūnus, mano nuomonė, neturėtų priimti sprendimų dėl darbo pobūdžio ir e, gauti atitinkamų įgaliojimų susijusių su. Uh, duomenų apsaugos rytėje priimamais sprendimais. Šių įgaliojimų nesuteikiame jokioms kitoms institucijoms, kodėl turėtume suteikti jas šiems pareigūnams, taigi dar reikia apsvarstyti nemažai klausimų. Taip pat ir techniniai standartai, mano nuomonė, neturėtų būti nustatomi komisijos, jos turi nustatyti rinkos dalyviai apibendrinant ir dėl laikos tokos negalima išsamei dėja to padaryti. Reglamentu turi būti ne, nustatomos taisyklės, kurios būtų taikomos turiniui, o ne bendrai sistemai. Man yra labai e, svarbi ta galutinė nauda ir rezultatas, kurį atneštų atitinkamas teisės aktas. Atsiprašau, kad kalbėjau ilgai e, su. Uh, Turiu dar pakankamai ilgą komentarų sąrašą, tačiau norėčiau steigti galimybę ir kitiems kolegams pasisakyti. Ačiū, ponia Alvaro. Tikrai iš dviejų, trijų minučių, kurias numatėme kiekvienam pasisakymui, ne. Padarykite penkių, nes kitaip turėsime labai daug problemų. Ponas Fos, LP, šešėlis pranešėjas. Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau pakalbėti E, arba e, papriekaištauti dėl šios diskusijos e, pobūdžio. Tikrai per dvi minutės yra labai sudėtinga pristatyti savo nuomonę apie du teisės aktus ir tos dvi minutės net ir vienam teisės aktui, vienam pranešimui nebūtų pakankamos. Pirmininkas, ponė Fosai, suprantu, Mes visuomet sustengiamės lankstaus požiūrio laikytis, tačiau tai ne paskutinės diskusijos, tik pradėjome teisės atų projektų svarstymą ir tęsime e, diskusijas per kitus e, Libė komiteto posėdžius e, sausio 21-22 dieną galėtų vykti antras diskusijų etapas, tačiau Šiuo metu, turint omenyje, kad e, daug komiteto narių yra susirinkę e, dabar posėdį, į posėdį ir pasirengę balsuoti, jie gali pradėti skūstis, dėl to e, jie nelaiku pradėsime balsuoti. Pirmininkai, taigi tęsti savo pasakymą, ačiū, jaučiuosi šiek tiek laimingesnis išgirdęs šią žinią, noriu padėkoti abiems pranešėjams už gerą bendradarbiavimą šiuo metu ir dėl laikos tokos negalime visko įvertinti ir aptarti. Turime tačiau pagalvoti apie tai, kaip svarstydami šios klausimus, kokią linkmę norėtume nukreipti diskusijas. Kolega Alvaro pagristai minėjo, kad interneto ir gyventis piliečiai pirmiausia norėtų užtikrinti asmens duomenų apsaugą, tačiau antra vertus nori naudotis paslaugomis, kurios yra nemokamos arba pakankamai pigios ir už jas turi, norėdami naudoti šiomis paslaugomis, turi suteikti savo asmens duomenis atitinkamiems paslaugų tiekėjams ir mm, dėl šių siūlomų domenų apsaugos nuostatų vartotojai gali patirti papildomą finansinę naštą Todėl būtina siekti užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą šioje srityje ir pranešime pateikiami tinkami pasiūlymai, tačiau reikėtų juos dar išsameu apsvarstyti. Todėl paminėsiu tik kai kurios aspektus savo pirmajame įvertinime. Teigiamai vertinu tai, kas susiję su įmonėse e, turimais paskirti duomenų apsaugos pareigūnais arba atsakingais e, asmenimis ir tas savireguliacija čia galėtų būti išplėtota, teisė būti užmirštam taip pat yra ribota. Galbūt čia reikėtų konkrečiau suformuluoti atitinkamas nuostatas dėl duomenų perdavimo. Aš pritariu teikiamams nuostatoms, čia galbūt reikėtų pateikti nuorodą į verslo paslaptis. Manau, kad taip pat geras dalykas yra tai, jog renkami anoniminiai duomenys, na ir pasiūlymai dėl deleguotų ir gyvenimų teisės aktų man taip pat priimtini. Reikime pusiausvyrą nėra užtikrinama asmens duomenų apsaugos apibrieščių srityje gerai, kad įvedami anoniminiai duomenys, tačiau tai neturėtų būti tapti paskata pramoniai e, naudotis tokiu modeliu. Kai kurių prieštaringų nuostatų yra penktame straipsnė, septintojo straipsnė ketvirtoje dalyje. Teikimi pasiūlymai man šiuo metu atrodo, kad tik dar labiau turėtų sustiprinti teisinį neužtik neužtikrintumą. Surinktas požiūris ir teisėti interesai čia galbūt nėra neigiamai vertintini, tačiau kyla klausimas, kaip tokius, šios ketinimus būtų galima įgyvendinti. Nordai koncernus nėra pateikta, taip pat reikėtų daugiau dėmesio skirti su e, sveikatos. Uh, būklę susijusiems su duomenims. Aš turiu taip pat dar labai daug ir kitų pastabų, tačiau galbūt iš šalės pagrindais galėsiu aptarti šios aspektus su šešėliniais pranešėjais, pranešėjais arba <clears throat> su kitais pons Kirkau. Dėkoju. Pirminkė, mano pastabas bus labai bendro pobūdžio. Aš Iškirdau su palengvėjimu. E, da naujiena, kad vyks ar papildomos diskusijos, tai yra būtina, girdintai, apie ką šiandien kalbame, nes diskusijos iš tikrųjų turi būti ilgesnės, jau lab, kad pranešimai yra tikrai techniniai komplikuoti. E, vasario 27 dieną turėtume pasinaudoti galimybę grįžti prie šių temų mums irgi reikėtų pertvarkyti darbo atvarkę, kadangi gali būti sunku peržvelgti visus e, pakeitimus per vieną papildomą posėdį. Norėčiau pasakyti, kad e, aš irgi palaikau e, savo frakcijos ir savo poziciją ir poziciją tų, kurie sako, kad reikia geriau e, apsaugoti asmens duomenis ES. Mano supratimu, tai yra reikalinga tame greitai besikeičiančiame pasaulyje, kuriame gyvename. Sveikinu pranešėjus už atliktą didžiulį darbą. Mums be abejo reikia kad būtų nustatytos aiškios taisyklės ir įsipareigojimai ir kad jie būtų tinkamai gyvendinti. Tačiau čia turime veikti atsargiai, turėtume rasti reikiamą pusiausvyrą, kad būtų apsaugotos vartotojų teisės, bet taip pat verslo įmonių, pramonės įmonių teisės. Nes administracinė našta paprastai brangiai kainuoja, ypač mažoms ir vidutinėms įmonėms. Turime atsižvelgti į tai ateityje ir turime uh, E, turėti tai omenyje, siekdami tolesnės ES sėkmės. Norėčiau pabrėžti, kad turime dirbti atsargiai, neturėtume pernelyg daug prievolių numatyti pranešime, nes gali atsitikti taip, kad jeigu labai detalius, detalės taisyklės numatysime, jas gyvenimas netrukus aplenks, jos taps pasenusios ir nebeaktualios. Kai dėl komisijos atsakomybės, jeigu būtų numatyti deleguoti tai teisės aktai be, aktai be abejo reikėtų dalį atsakomybės deleguoti duomenų apsaugos tarnyboms dirbančioms vietose. Dėl to irgi dar turėtume pas, apsitarti ir elgtis atsargiai. Kai dėl notifikavimo laikotarpio prailginimo. E, iš tikrųjų, tai yra būtina, kadangi tas laikotarpis buvo labai trumpas ir praktiškai neįmanoma jo buvo laikytis. Tai tikrai labai svarbu, pirmininkė. Na, kitų detalių, kaip jau sakiau, aš neminėsiu. E, Tačiau žingsnis yra iš tikrųjų labai svarbus. Mums labai svarbu, kad būtų toliau kuriama skaitmeninė rinka, kad būtų plėtojama tarptautinė prekyba. Tai svarbu mūsų prekybos santykiams su kitomis pasaulio šalimis, konkrečiai kitomis valstybėmis ir kitomis valstybėmis. Turime saugoti vartotojus, saugoti įmonės. Ir tie dalykai nėra vienas kitam prieštaraujantis. Jie yra puikiai suderinami, papildantis vieną kitą, dėl to turime veikti atsargiai, neturime daryti kažkokių naujų sprendimų tik dėl naujų sprendimų. Tiesiog e, pranešėjas taip pat mums priminė svarbius dalykus. Turime e, siekti, kad mūsų primtas teisės aktas bus tvarus, kad galėsime juo remtis bent artimiausius 15 metų e, svarbu, kad būtų galima išvengti visokių komplikacijų, kurios galėtų kilti, jeigu tas, tie teisės aktai būtų parengti netinkamai. Pranešimas tikrai labai techninis, daug buvo nuveikta, dar ne viskas padaryta, tačiau mes ruošiamės ir toliau dirbti kartu su pranešėju ir nešti savo teigiamą indėlį iš pranešimą. Be abejo, esame pasirengę dėrėtis ir dėl mūsų rimtinų kompromisų. Dėkoju. Pirmtas, ačiū. Jūs e, taip pat esate pranešėja, ponė Inkvelds, dėl šiandien pranešėja, todėl jums suteikiu žodį. Dėkoju ponė pirmininkė. Sveikinu abudu pranešėjus, kurie nuveikė e, labai didelį darbą, nelabai dėkingą darbą, bet didžiulį. Abu pranešimai, at, sakyčiau, detaliai atspindi mūsų diskusijas, kurios vyko praeitais metais. Aš manau, kad visi žino, jog lobistinės lobistinis spaudimas yra vienas iš intensyviausių šią srityje. Mes tą pastebėjome jau seniai. Daugelis lobistinių grupių e, turi skirtingus, e, priešingus kartais interesus. Ir mes žinome, kad ne visiems patiks tai, dėl ko mes apsispręsime. Bus tokių, kurie bus nepatenkinti. Ir jie, aišku, spaus ir toliau, kad būtų toliau keičiama, adaptuojama, inovuojama. Remiu e, požiūrį šios du teisės aktus kaip į vieną paketą. Mes turime turėti vieną priemonę, kurios dėka būtų reguliuojama asmens duomenų apsauga. Visą tai e, padės mums tinkamai pasinaudoti abiemis, abiem šiomis priemonėmis, e, stiprinant asmens duomenų apsaugą. Turime nepamiršti, kad direktyva taip pat turėtų numatyti išimtis e, kurios numatytos reglamente. Čia mes kalbame ne apie dvi kažkokias skirtingas rytis, Tiesiog turėtų būti detaliau uždėstytos išimtis iš taisyklės. Jeigu taryba bandytų išplėsti direktyvos taikymo sritį ir pabandyti įtraukti kitas sritis, kurios nėra susijusios su teisėkura ar, ar panašiai, tai turime suprasti, kad tai mums nėra priimtina. Kol kas taryba elgėsi labai neatsakingai. Ji turėtų suprasti, kad tinkamas duomenų apsaugos lygis nėra kliūtis naudotis surinktais duomenimis priešingai, tai yra iš ankstinė sąlyga duomenų panaudojimui. E, jeigu kalbame apie policijos struktūrų bendradarbiavimą ir nėra tokių susitarimų, nėra taisyklių, tai tuomet tai yra rimta kliūtis naudojimusi duomenimis. E, ir nebus galima tinkamai kovoti su nusikalstamumu, nes nebus numatyta taisyklių keitimusi duomenimis. Ir dar keletas dalykų dėl specifinių siūlymų išdėstytų pranešimuose. Džiugu matyti dėl perdavimo trečiosioms šalims nuostata. Ir ta nuostata vėl buvo įtraukta, tai yra geras dalykas. Turime dar laiko e, aptarti ir kitus dalykus. Dėl sutikimo, tai irgi nuostatos yra teisingos kai dėl duomenų pobūdžio ir, ir jų apdorojimo irgi nuostatos geros, būtinybė supaprastinti procedūras irgi puikiai nuostata. Aš jau sakiau, kad direktyvoje reikėtų numatyti išimtis iš taisyklių. Puiku, kad abu pranešėjai rėmėsi kitų ES agentūrų patirtimi. Ten yra numatytos kai kurios taisyklės susijusios su duomenų apsaugos tam tikro lygio užtikrinimo ES mastu. Mes turime tiksliau apibriežti kriterijus ir pateikti tikslesnės apibriežtis apskritai. Pavyzdžiui, kad ir kalbant apie išimtis siekiant bendro intereso. Tai yra tas dalykas, kuris skamba gražiai, tačiau turėtume patiksinti, o kas yra tas bendras interesas, kai galima taikyti išimtis. Aš taip pat Matau, kad yra siūloma daryti išimtis mokslo tyrimų tikslams ir panašiai. Galbūt e, reglamente būtų galima numatyti šį beitą daugiau. Tiek norėjau šiandien pasakyti. Ačiū, pirmininkė. Pirmininkas, ačiū poniai Intveld. Kolega Tavarės, prašom, žodis jums. Much, I... Dėkoju. Turiu vieną, po vieną pastabą abiem pranešimams. Pradėsiu nuo pono Albrecht pranešimo. Jis yra vienas iš mano geriausių bičiulių parlamente, bet ne tik dėl to pradedu nuo šito pranešimo. Skaitant jo pranešimą, susidaro įspūdis, kad reikia reguliuoti šią sritį. Matome pateiktą pirmąjį pakeitimą ir siekiama yra subalansuoti e, galės ar paprastų piliečių ir, ir, ir institucijų, bei taip pat rinkos tam tikrų jėgų. E, būtina matyti jėgų simetriją, nes taip užtikrina sklandų sistemos veikimą. Tam reikalinga užtikrinti informacijos simetriją. Tai gali padėti išspręsti tam tikrus sudėtingus dalykus įgyvendant įvairias politikas, atskaitant ir šią ir panaudojant asmens duomenys tiem tikslams, kuriems jie buvo surinkti. Procedūra kol kas yra sudėtinga ir ilga. E, o pilietis, turint, norintis apginti savo interesus, kol kas neturi reikiamų priemonių tam padaryti, jeigu buvo padaryti pažeidimui. 71 pakeitimas. Numatyta deleguotų aktų procedūra, čia įsitraukia į darbą komisija. Ir tai yra puikia mintis. Ir nebūtina numatyti piliečiui ar įmonė prievalė skaityti ilgą sutartį ar kontraktą, kuris gal net nėra labai aiškus. Ir svarbu, kad žmonės suprastų, kokiais, kokiamis sąlygomis perdodate savo duomenimis, savo duomenis ir, ir kam jie bus panaudoti. Pabandysiu dar padirbėti prie pakeitimų šiuo klausimu ir pabandysiu, kad būtų aiškiau numatyta procedūra susijusi su deleguotaisiais aktais. Jeigu mes galėtume apsėti be deleguotųjų aktų, galbūt būtų galima sklandesnė procedūra numatyti, nes ir žinau, kad yra kolegų, kurie mano taip kaip aš šiuo klausimu bet galutinių sprendimų dėl to dar nėra. Dirbsim kartu su kitais kolegomis ir matysime, dėl ko susitarsime. Koordinuosime savo darbą, suprantama, su abiem pranešėjais. Na, o dabar dėl kolegos Drūcas pranešimo. E, perskaičiau jūsų konstatuojamą dalį dokumento dėl profiliavimo. Vėlgi, čia būtina užtikrinti pusiausvyrą reikia pastikrinti, kad surinkti duomenys nebūtų naudojami įtartino elgesio tam tikro aptikimui. E, galbūt kol kas e, dėl prie, prie profiliavimo klausimų reikėtų padirbėti detaliau. Ačiū pranešėjams už ilgas praleistas darbo valandas prie šių pranešimų. Dėkuoju. Kolega Dikstra, prašau. prašau. There you go. Voorzitter, dank u wel. Um, dat er... Dėkuoju, ponia Piminkė. Visi sutarė, kad e, asmens duomenis e, reikia tvarkyti pagal tam tikras taisyklės ir reglamente tai turi būti numatyta. Trys pastebėjimai būtų iš mano pusės. Visų pirma, mes e, turime pakankamai pabrėžti subsidiarumo principą. Europos Sąjunga yra atsakinga už duomenų apsaugą valstybės narės. Taip pat e, savo lygmenių, remdamas demokratiniam procedūram, turi tai daryti. šios teisinės nuostatos turi taip pat prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo. Aš manau, kad čia gali kilti tam, tam tikrų klausimų. Toliau vienodos taisyklės saugant asmens duomenis. Ar čia neinama per daug toli, nes čia sakoma ne tik tai, ką reikėtų reglamentuoti, bet ir kaip e, reguliuoti domenų apsaugą. apsaugos taisyklės galioja visoms struktūroms, nepriklausomai nuo jų dydžio. Ir vienodas šių nuostatų taikymas reiškia, kad įmonėms teks didesnė našta. Be kita ko ir finansinio lygmenių, ir tai yra nepageidautina. Ir trečias dalykas asmens duomenų būtent asmeninis pobūdis. Kaip jūs e, žinote, dabar skaitmeninis pasaulis vis labiau e, apima asmeninę gyvenimo sritis. Visi jūsų veiksmai internete, jūsų žiūrimos svetainės palieka jūsų pėtsakus tam tikrus ir tai susiję su tam tikromis ir ekonominėmis dimencijomis. Tačiau pakalbėkime apie asmens duomenis. Manau, kad anonimiškumas internete vis dėlto turėtų būti apsaugojamas e, tam, tam tikromis sąlygomis. Vaikai, pavyzdžiui, vaikų anonimiškumas turėtų būti užtikrinamas. Žinau, kad e, čia yra tam tikrų ir interesų grupių ir yra tam, tam, tam tikros kritikos ir priešinimas šitoms idėjoms, bet, bet kuriuo atveju turėtų vykti diskusija šitais klausimais. Ir e, aš manau, kad tai turėtų teigiamas įtakos. Toliau tie kontaktai, kurių vartotojai ne, nepageidauja. Nes uh, Tuo būtų siekiama asmens e, duomenų apsaugos ir tų duomenų neskleidimo. Tai čia taip pat turėtų būti tam, tam tikri racionalūs aspektai būti įtvirtinti. Dėkoju. Tack så mycket och jag vill börja med att tacka rapportörerna för i många delar ett bra förslag.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 ES e, veikimo sutartie 8 straipsnėje kalbama apie šitos e, dalykus. Aš manau, kad vaikams turėtų būti numatytos e, specifinės taisyklės ir čia turėtų būti einama toliau negu suaugusių klausimų. Tačiau e, tai yra toks dalykas, dėl kurio dar yra nesutarima. Tačiau kita vertus pranešime yra ir labai gerų pasiūlymų. E, pusiausvyrą tarp. E, E, asmeninio gyvenimo ir komercinių ar profesinių interesų. Pakeitimuose e, žodžio laisvė 80 e, straipsnis šitie dalykai turėtų būti tinkamai išnagrinėti, turiu galvoje e, žurnalistus ir žiniasklaidą. Prieiga prie asmens duomenų turi būti užtikrinama, tačiau reglamentas dažnai nenumato tokios e, pri, prieigos paieška. Kaip žinote, yra tam tikrų registrų, kuriuose yra asmens e, duomenų, tačiau sakykime, jau kalba sukasi apie duomenys apie sveikatą asmens, tai galėtų kelti tam tikrų problemų. Ir čia turėtų būti numatytos tam tikros e, išimtis, kad e, e, būtų įmanoma tinkamai vykdyti tokią paiešką medicinos srityje. Tai būtų susiję, pavyzdžiui, su epidemiologiniais dalykais ar panašiai. Ačiū pirmininkė. Norėčiau kalbėti tik apie direktyvą. Manau, kad jo nuost, jos nuostatos yra labai svarbios policijos ir teisės saugos institucijų bendradarbiavimui. Todėl manau, kad tarpusavio pasitikėjimo stiprinimas susijęs su procedūriniais dalykais yra labai svarbus ir prie šios tarpusio pasitikėjimo stiprinimo ženkliai prisideda ir naudojimasis asmens duomenimis, jų apsauga, siekiant užtikrinti asmens duomenų apsaugą atliekant tyrimus bei užtikrinti teisėtus asmenų, kuriems patikti kaltinimai bei liūdinčių asmenų interesus valstybės narės atkreipia dėmesį į tai, kad Europos duomenų apsaugos standartai gali būti taikomi tik e, atliekant Europinio masto tarp valstybinius tyrimus, negaliu šiam požiūriui pritarti, nes visuomet tyrimai prasideda vienoje valstybėje, kurioje nors ir tik tyrimo eigoje išaiškėja, ar atitinkamas tyrimas yra tarp valstybinio, tarptautinio pobūdžio ar ne. <clears throat> Todėl privalome užtikrinti ypač e, baudžiamosiose bylose e, policijos teisės saugos institucijų bendradarbiavimo e, srityje minimalę asmens domenų apsaugą. Tolesnėse diskusijoje privalome tai užtikrinti, tai yra užtikrinti, kad galiausiai nebūtų taikomi skirtingose valstybėse narėse skirtingi asmens domenų saugos standartai tokiai sistemai nepritartų mūsų piliečiai. Pone Lopes. E Dėkoju. Taip pat noriu padėkoti pranešėjams už jų pastangas parengti šios dokumentus. Norėčiau grįžti prie tokios temos, kuri buvo paminėta, bet gal netaip detaliau, ji man atrodo svarbi. Direktyvoje yra re, direktyva pačia reaguojama į technologijų revoliuciją, į didžiulius pasikeitimus šioje srityje. Ir mums iš tikrųjų reikia tam pritaikytos duomenų apsaugos. Reikėtų, kad sistema būtų bendra. Tačiau daug kas galėtų priklausyti nuo nacionalinio lygmens. Žinome, kad daugelis įmonių yra daugia nacionalinės. Joms gali kilti sunkumų. nes galima, galima tik taip, kad bus susidurima su situacija, kuri išeina už nacionalinių ribų. Čia mes kalbam apie europinės taisyklės. Ir tas aspektas nėra pakankamai dar išplėtotas. Reikėtų, kad veiktų Europos duomenų apsaugos tarnyboje, kad būtų veikiama taip, kad būtų įdėkti kriterijai kurie kol kas dar nėra labai aiškiai išdėstyti. Buvo kalbama taip pat apie deleguotusius aktus, kurie būtų komisijos darbo baras. Manyčiau, kad Europos duomenų apsaugos agentūra turėtų atlikti šį techninį darbą labiau. Diskusijose turime pasistumėti į priekį ir siekti kad būtų sustiprinta Europos duomenų apsaugos tarnyba ir kuri galės veikti tada, kai susidursime su tokiamis situacijomis, kai problemos tapo transnacionalinės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Mes suprantame, kad net įvadinės pastabos yra labai svarbios. Sveikiname pranešėjus, kurie e, parengė puikų puikius pranešimus, kuri puikiai padirbėjo. Europos komisija dirbo kartu. Svarbu, kad būtų galima efektyviai dirbti, e, kad veiktų skančiai vidaus rinka, kad būtų numatytos taisyklės. Be abejo, klausimas sudėtingas, ne visiems priimti sprendimai patiks. Čia yra svarbus du dalykai, kuriuos reikėtų sutvarkyti. Pirmiausia, kaip minėjo kolegė Sipel, direktyva yra labai svarbi ir mes turime kalbėti apie paketo požiūrį. Ir direktyva, ir reglamentas turėtų būti e, traktuojami kaip vienas teisėkuros paketas. Ir be abejo, svarbu turėti tam tikras nuostatas, tam tikras taisyklės ir kriterijus. Tai yra labai svarbus dalykas. Taip pat mūsų frakcijai yra svarbu tai, ką minėjome įvadinėse diskusijose. 20 straipsnis ir profiliavimas. E, Kolega minėjo šį straipsnį. Tai yra labai jautrus klausimas, profiliavimas tai yra labai jautrus klausimas, reikėtų prie to dėl sugrįžtų. E, Reglamentas turėtų būti taikomas duomenų apsaugos tarnyboms. Reikėtų, kad mm. Europos Sąjungoje, duomenų apsauga institucijose įvairiose ir agentūrose būtų tinkamai užtikrinta. Tai e, yra tas klausimas, kuris bus iš tikrųjų labai aktuolus, jis domins daugybę asmenų. Ir jeigu mums pavyks e, bendradarbiavimo būdu šios klausimus išspręsti, pasitikėjimas parlamentu tik išauks. E, mes, bent jau mūsų frakcija siekia plataus bendradarbiavimo šiuo klausimu. Ačiū, kolega Povalds. When... Dėkoju pirmininkė. Kai tuos 270 puslapių skaityti, tai sutrikau šiek tiek. Pranešėjai turėjo dirbti tikrai labai intensyviai, kad šios dokumentus parengtų. Norėčiau šiek tiek filosofiškai pakomentuoti šios klausimus. Europos komisija e, bando paleisti laivą, kuris dar nebaigtas statyti. Mes turėtume pagerinti to laivo konstrukciją, man atrodo, toks darbas tenka mums. Ir kol kas ta konstrukcija yra ne visai tobulai kuriama. Kolega Albrecht ir mūsų kitas pranešėjas mini tą patį, kaip sutvarkyti sistemą, kuri jau savo kūrimo pradžioje buvo klaidingai su, su, sukurta. Ačiū, pirmininkas, dėkoju. Dabar suteiksiu žodį komiteto nariams, kurie nori reaguoti. Ir be abejo, šį klausimą norėčiau minti kolegoms spręs pirmininkaujantį Airiją. Ir aš įsivaizduoju, kad pirmininkaujantį pirmininkaujančios šalies atstovas, manas Kaugand, norėtų tarti žodį. Prašom, jeigu norėtumėte, ką nors už šių klausimų pasakyti. Dėkuoju, pirmininkė. Mes E, suprantame, kad laiko yra nedaug. Ačiū, kad suteikėt mums žodį. Teisingumo ir lygybės klausimų ministras uh, sustiks dar su jumis, diskutuo šio klausimu, tad manau, kad aš jam paliksiu tas svarbiausias pastabas. Na, o dabar galiu pasakyti tik tiek, kad šis klausimas yra prioritetas pirmininkaujančiai Airijai. Mes ketiname ir toliau tęsti intensyvų darbą, sprendžiant juos. Ir be abejo, dar vyks susitikimai su pranešėjais. Aš sakiau, kad mes e, dirbame aktyviai prie reglamento, darbas vyksta. Kaip sakė ponia Intveld, mes turime pirmiausia parengti bendras taisyklės, o tik paskui leistis į detalės ir kalbėti apie išimtis. Tai štai, toks darbas vyks artimiausius šešis mėnesius. Ačiū pirmininkaučios Airijos atstovui. O dabar išklausykime, išklausę kolegas, grįžkime prie pranešėjų, kad jie galėtų apibendrinti tai, ką girdėjo. Ponui Albrecht žodis iš pradžių dėl reglamento. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė, ačiū kolegoms už išsamius komentarus. Žinoma, laikas ribotas ir prireiks daugiau laiko išsamesniems diskusijoms dėl ginčytinų klausimų. Noriu aiškiai pasakyti, kad e, tai nėra galutinė teisės akto redakcija. Turėsime jį tobulinti, rengdamas pranešimą dėl reglamento pripažinau, kad niekas negali pateikti arba beveik niekas atsakymų į specifinius klausimus. Todėl labai išsamei turime juos svarstyti, gilintis į detalės susijusias su atitinkamomis taisyklėmis ir niekas negali savintis tiesos tokiuose srityse, kurios mūsų visuomeniai yra visiškai naujos. Manau, tačiau kad e, einame teisinga linkme ir toje pačioje dvasioje turėtume stengtis judėti į priekį. Kaip iki šiol dauguma pateiktų pakeitimų buvo pateikti po e, iki šiol vykusių diskusijų, nekantriai laukiu tolesnio darbo rengiant kompromisinius pakeitimus kuomet bus gauti visi atskiri pakeitimai. Baigdamas noriu paminėti, kad ekonomikos augimas ir duomenų apsauga, mano nuomonė, vienas kitam neprieštarauja, tą turime aiškiai pasakyti. Tiksliau turime aiškiai pasakyti, kad šioje veikloje siekiame užtikrinti pusiausvyrą kaip minėjo kolega Tavarės, taip pat tarp dviejų šalių, kurios susitarė dėl kažko, tai tai yra dėl, tarp įmonių ir tarp e, jų klientų, tarp vartotojų. Ta labai svarbu pažymėti, jeigu žmonės nori suteikti savo asmeninius duomenis viešoje erdvėje arba atskiroms įmonėms gali tą padaryti pasirašydami atitinkamus susitarimus, kurie yra sudaromi vadovaujantis atitinkamomis taisyklėmis. Ypač mažos įmonės iš to gali turėti naudos, nes kokių sunkumų patiria mažos įmonės palyginti su didelėmis kompanijomis. vartotojai yra silpnesnėje poziciją tokiu atveju ir negali pasinaudoti konkurencijos privalumais e, tarp didelių ir mažų įmonių savo naudai. Mes turime nustatyti aukšto lygio duomenų apsaugos standartus ir tokiu būdu paskatinti didesnį konkurenciją Europos rinkoje. Manau, kad duomenų apsaugos taisyklės ir standartai e, bus naudingi siekiant sustiprinti piliečių pasitikėjimą verslo struktūromis ir jie patys priims sprendimus ar pasinaudoti teikiamomis paslaugomis ir e, e, suteikti už šias paslaugas jausmės duomenis ar ne. Dar kartą galiu tik pasikartoti, teikdamas, kad pasaulyje viskas yra tarpusavė glaudžiai susiję ir mes negalime skaitmeninės aplinkos atsijėti nuo analoginės. Todėl norėčiau jūs tik paraginti bendrai siekti šio tikslo, kurį parlamentas yra savo įsikėlęs jau ne kartą, esu pasirengęs skirti visą savo laiką, taip pat ir per Airijos pirmininkavimą, siekiant, kad kuo greičiau pradėtume atitinkamas dėrybas ir pasiektume savo tikslo tai yra priimti atitinkamą sprendimą iki būsimų Europos parlamento rinkimų 14 metais. Ačiū, ponai Tucijų žodis, ačiū pirmininkė. Trumpai pakomentuosiu. Pirmiausiai noriu padėkoti visiems kolegoms už jų indėlį į diskusijas, už gerus padrasinamus žodžius, taip pat dėkoju ir už kritiškesnės pastabas bei pasiūlymus, kurie jau buvo pateikti. Tai parodo, koks svarbus e, duomenų, asmens duomenų apsaugos reformos procesas visiems, taip pat ir mūsų piliečiams jis ypatingai svarbus, todėl Labai vertinu pirmininko komentarą ir informaciją apie tai, kad mūsų komitete bus skiriama daugiau laiko tolesnėms diskusijoms, pasikeitimams nuomonėmis šiuo klausimu dėl duomenų apsaugos reformos paketo. Visiems yra aišku, suprantama, buvo pažymėta šios dienos diskusijose, kad daugiausiai dėmesio skiriama reglamentai, o ne direktyvai. E, esu pragmatiškai realistiškai nusiteikęs šiuo atžvilgiu ir atsižvelgiant į tai, ką minėjo Sofija Initfeld, apie tai, kad e, direktyva turėtų būti laikoma veikiau išimtimi, o ne taisyklė šiuo atveju, taigi šio paketo ir mūsų darbo pagrindinė sudėdamoji dalis vis tik tai yra reglamentas. Tačiau dar kartą noriu pabrėžti, kad be tos esmės, kurią turėsime svarstyti per būsimasias savaitės direktyvos esminių nuostatų, esama taip pat ir politinių aspektų bei politinių sunkumų, su kuriais galėtume susidurti e, direktyvos svarstymo akivaizdoje, turiu omenyje tarybos požiūrį į tolesnį direktyvos rengimą gali atsitikti taip, kad Europos parlamentas turės ir politiniais aspektais visus šios klausimus atsižvelgti. Dar kartą dėkoju visiems už dalyvavimą diskusijos ir pasiūlymus. Pirmkas dėkojame pranešėjams ir, abiems, ir visiems kurie dalyvavo diskusijoje. Diskusija dar nebuvo pakankamai išsami, po dviejų savaičių vyks antrasis jos etapas sausio 20-21 dienomis. Taigi tik po dviejų savaičių vyks eilinis lygio komiteto posėdis. Jame galėsime surenkti antrąją diskusiją šiuo klausimu. <clears throat> Turėdami tai omenyje, turėtume palikti pakeitimų teikimo galtinį terminą, kuris numatytas vasario 7 dieną. 12 valandą. Neįprastai ilgas pakeitimų teikimo terminas galutinis nustatytas. Taigi turėsime pakankamai laiko ir galimybių įvertinti diskusijų eigą. Pone Alvaro, dėl vedimo tvarkos norėtumėt pasakyti. Ačiū pirmininkė. <clears throat> Laukiau, kol paskelbsite pakeitimų teikimo galtinį terminą, palyginti su įprasta pakeitimų teikimo trukme. Tai jis tikrai pakankamai ilgas šis terminas, tačiau atsižvelgiant į tai, kad visi kolegos minėjo, koks sudėtingas šis klausimas, minėjo tarpusio priklausomybę tarp reglamento ir direktyvos, kalbėjo apie daug ginčytinų klausimų ir atsižvelgiant į tai, kad vienerius metus užtruko parengiamasis darbas komitete. E, sustikimuose su šešėniais pranešėjais norėčiau paklausti, ar nebūtų įmanoma nukelti galutinio pakeit, pakeitimų tikimo termino į kovo pabaigą vietoj vasario pabaigos tiek siekiant užtikrinti tinkamų teisė kūros nuostatų įgyvendinimą, tiek atitinkamą pusiausvyrą tarp įmonių ir vartotojų, tai galutinį sprendimą turės įtakos 500 milijonų piliečių. Aš manau, kad e, turėtume daugiau dėmesio šiuo atveju skirti e, kokybė rengiamų teisės aktų, o ne e, terminų aspektams ir siūlau nukelti pakeitimų tikimo terminą vėlesniam laikui. Na taip, reikėtų atsižvelgti pranešėjų šešėlinių pranešėjų nuomonėje. Jiems palikta laiko diskusijoms. Be abejo, galima pasitelkti rašytinę procedūrą ir paskui tik rimti sprendimą, nes tik už dviejų savaičių vyks diskusija. Galbūt būtų galima dar numatyti laiką, kad pranešėjai su šešėliniais pranešėjais dar pabendradarbiautų, susitiktų Na, taip, aš noriu pabrėžti, kad labai ilgas numatytas laikas teikti pakeitimams. Iki kovo jis gali būti pratestas ir papildomai. Tačiau pranešėjai dabar turi diskutuoti ir, ir matyti, kas ir kaip. Kolega Albrecht, prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti štai ką. Mes jau apsikeitėme nuomonėmis dėl nuomonės susijusios su pakeitimu teikimo terminu. Prašiniai pranešėjai primė, pritarė tam. Vasario 27 turėtų būti tas galutinis laikotarpis, kaip sakė kolega Alvaro. Tai jau yra pakankamai ilgas laiko tarpas ir iki vasario pabaigos iš tikrųjų visiems užtenka laiko pateikti jūsų norimus pakeitimus, kolegos. Problema ta, kad mums dar reikės laiko kompromisams ieškoti. Uh, nes aš manau, kad pakeitimų bus tūkstančiai. Ir problema yra štai kokia, o kaip pasirengti tinkamai balsavimui, nes gali at... ir kad neatsitiktų taip, kad būsime patekę tokią patirtį, kad nebeturėsime apie ką diskutuoti su Airė pirmininkaujančia. Ponas Drūcas, na galiu tik pritarti tam, ką minėjo kolega Albrecht. Aš norėčiau būti lankstesnis, be abejo, tačiau Iš tikrųjų, pusiausvėros pasiekti buvo nelengva, buvo pateikti įdomus argumentai, tačiau turime siekti pusiausvėros ir manau, kad ją mes jau radom. Panintvelt. Na taip, per nelik ankstyvas dalykas bus spręsti dėl laikotarpio pakeitimų siekimo pratesimo. E, Airijos pirmininkaučius valstybės atstovas pasakė, šakas mane suintrigavo. Regis taryba mano renkti to po paskui vykstanč, vykstančias diskusijas dėl reglamento ir direktyvos. Na, o mes norime, kad būtų laikomasi paketo požiūrio, o direktyva yra iš ankstinė sąlyga tam, kad būtų galima sutarti dėl likusios klausimo dalies. Dėl policijos, pavyzdžiui, ir teismų bendradarbiavimo, tai yra labai aktualūs klausimai. Aš norėčiau pasitiksyti, jūs regis dirbate paraleliai dėl, norėčiau užsitikinti, kad dirbate paraleliai prie abiejų dokumentų, o ne dirbate prie kiekvieno atskirai. Airijos atstovas. Na, suprantu, kad laiko maža. Aš nesakiau, kad mes dirbame prie abiejų dokumentų atskirai, mes dirbame prie abiejų tuo pačiu metu. Kaip jūs ir minėjote, pirmiausia reikalingos bendros taisyklės, o paskui turime pereiti prie bendro siūlymo atskirų aspektų, atskirų detalių. Ankstesnės pirmininkausios valstybės kolegos matė, kad diskusijose daug kas kartojasi. Ir manau, kad galiu jau dabar patvirtinti, kad airiai imsis abiejų dokumentų nagrinėjimo vienu metu ir direktyvos ir reglamentų. Ačiū. Kolega Fos. Labai ačiū. Žinoma, labai vilioja galimybė nukelti galutinį pakeitimų teikimo terminą, nes tema yra labai sudėtinga ir problematiška, tačiau juntame šiuo metu tam tikrą spaudimą ir man labiau patiktų, jeigu nenukeltume galutinio pakeitimo teikimo termino iš vasario pabaigos į vėlesnį laiką, galbūt netgi siūlyčiau jį pankstinti į vasario pradžią atkelti. Tokią galimybę siūlau svarstyti. Pirmininkas, manau, kad e, laikysimės e, numatyto iki šiol gautinių pakeitimų teikimo termino. Antras diskusijų raundas vyks po dviejų savaičių. Pažiūrėsime, kaip per tą laiką pasikeis situacija. Manau, kad galima užtikrinti atitinkamą pusiausvyrą tarp uh, nustatyto pakankamai ilgo pakeitimo teikimo termino, iki kurio pabaigos liko dar beveik du mėnesiai ir problemos sudėtingumo atsiliekame nuo mūsų tvarkaraščio dabar. Jeigu pasistengsime, galbūt pasivysime prarastą laiką. O tų, kurie nori išėti iš salės, prašau tą daryti ramiai ir tyliai, kad galėtume tęsti savo darbo tvarkės svarstymą. Ačiū visiems, kurie tyliai išvyksta iš salės. Minėjau, kad vyks bendroji diskusija dėl 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ir 15 klausimų. Visi jie susiję su Europos Sąjungos e, skirtingų skirsnių metinio biudžeto vykdymo patvirtinimo komisijos, duomenų apsaugos, priežiūros tarnybos, paminteisio agentūros, stebėsienos, e, kvaišalų ir priklausomybės stebėsienos centro, Eurojusto, Europos, Europolo, Europos policijos kolegijos, Frontex agentūros, Europolo bei Europos Sąjungos e, finansinės veiklos ir jos priežiūros agentūros biudžeto vykdymo patvirtinimo. Už visas šias rytis atsakingas mūsų kolega Jorgos Papanikolovas. Aš tikiuosi, kad jis e, bendrai pristatys savo nuomonių projektus dėl minėtų darbo tvarkės klausimų nuo 7 iki 15. Dėl 15 klausimų galbūt suteiksime galimybę pasisakyti komisijos atstovams ar komiteto nariams, taigi žodis kolegai Papanikolovas. Ačiū. Laiko liko mažai. Pagal galiojančias taisyklės Europos parlamentas turi patvirtinti atitinkamų minėtų institucijų biudžeto vykdymą. Turime pateikti savo nuomonę apie tai, kaip komisija ir jos agentūros įgyvendino 2011 metų biudžetą. Biudžeto vykdymo patvirtinimas yra vienas iš svarbiausių Europos parlamento vykdomų funkcijų. Biudžeto kontrolės komitetas yra atsakingas, Libė komitetas turi pateikti savo nuomonę dėl atitinkamų agentūrų, kurios veikia piliečių teisų laisvių ir vidaus reikalų srityje, tai yra taip pat ir dėl trečiojo komisijos biudžeto skirsnio. Dėl trečiojo komisijos biudžeto skirsnio ir agentūrų biudžeto vykdymo patvirtinimo. Agentūros yra išvardintos darbo tvarkės klausimuose nuo 5, tai yra nuo 7 iki 15 Mes parengėme bendro pobūdžio lybę nuomonę dėl aukščiau minėtų ES komisijos institucijų. Mūsų nuomonė daugiausiai pagrįsta auditorumų išvadomis. Kitų institucijų išvadomis mes tengiamės atkreipti dėmesį į teigiamus ir neigiamus aspektus teisų laisvių ir vidaus reikalų srityje biudžeto vykdymą tvirtinant visų agentūrų minėtose srityse veikiančių sąskaitose pažeidimų nebuvo aptikta. SEPOL, Europol, Eurojust ir Frontex agentūros dalis biudžeto turi būti perkeltos į kitus metus. Dalis asignavimų, nes šios agentūros yra operatyvinio pobūdžio ir e, būtent dėl jų veiklos pobūdžio e, turi būti dalis biudžeto asignavimų perkelta iš 11-12 e, metus Frontex agentūros atveju 2011 spalio pabaigoje gavo papildomų signavimų daugiau nei 3 milijonus eurų ir šios lėšos yra numatytos panaudoti biudžeto planavimui. Kitose sritise problemų didelių nėra, nors yra Europolo agentūros atveju, kaip siūlo auditorumai, būtina pagerinti asignavimų valdymą. Primenamas atvejs, kuomet šios agentūros biudžeto vykdymas nebuvo patvirtintas 2008 metais. Tačiau e, daroma bendra išvada, kad agentūrų veikla eina teisinga linkme Mm, tačiau būtina išsiaiškinti visus klausimus, kurie šiuo metu yra neaiškus, būtina apibrėžti Eurojusto ir Eurojusto kolegijos vadovų tarpusavio kompetencijas dėl Eurojusto biudžeto vykdymo patvirtinimo. Mes siūlome grįžti prie šio klausimo Peržiūrint Eurojusto reglamentą, agentūra narkotinių medžiagų ir priklausomybės nuo narkotikų pakeitė savo buveinę, persikėlė į Lisaboną, tačiau nerado tinkamo sprendimo susijusiu su ankstes, ankstesnių patalpų nuoma arba jų pa pardavimu ir mes atkreipėme dėmesį, kad šis klausimas turi būti spręstas, ypač krizės akivaizdoje, domenų apsaugos priežiūros agentūra, dėl jos biudžeto vykdymo esminių problemų nekyla, tačiau noriu atkreipti dėmesį vieną dalyką ir po to baigsiu, sutvirtai įsitikinęs, kad mūsų ateities darbui, e, taip pat vykdant e, e, tinkamai vertinimo auditorumams bei vidinį auditą ypač dėl veiklos audito svarbu užtikrinti agentūrų atveju, kad šios agentūros tikrai pateisintų savo egzistavimą ir būtų tinkamai naudojamos mokesčių mokėtojų lėšos bei veiksmingai. Pabaigai noriu padėkoti mūsų sekretariato darbuotojai, poniai Katrin Huber. Po už puikų bendradarbiavimą rengiančios pranešimus. Ačiū pirmininkė, taigi mano pristatymas buvo trumpas iš tiesų. Na, iš tikrųjų, išgirdome bendrą apžvalgą ir ačiū už tai, kad taip greitai pristatėte e, savo pasisakymą. Europos komisijos atstovė yra salėje, jai suteiksime žodį. Pone Makovai, žodis jums. Dėkuoju iš man suteiktą žodį. Ačiū pranešėjai, ponui Papanikova, už subalansuotą pranešimą. Europos komisija neturi jokių komentarų dėl pačios nuomonės. Mes e, tik ateikėme nuomonę dėl auditorumų ataskaitos. Galėtume paminėti tik porą pastabų kurie buvo paminėti ataskaitos projekte. Aštuntajame skyriuje yra nuotis nuostatos, komisija džiaugiasi tomis nuostatomis ir ten sakoma, kad svarbu stiprinti teis, teisingumo e, erdvės nuostatas. Komisija atkreips dėmesį į pranešėjo pateiktus aspektus, jo išdėstytą nuomonę. Trūksta informacijos auditorumų pranešime, tačiau, kai dėl, tačiau čia auditorumų yra kompetentingi spręsti, kaip turėtų atrodyti metinis pranešimas ir kokie duomenys ten turėtų būti. Įsipareigojimai ir mokėjimai 11 metais dėl jų gyvendinimo. Komisija džiaugiasi, galime patvirtinti, kad 12 metais preliminarūs duomenys parodė, kad įdėkimas tiek įsipareigoms, tiek mokėjimams buvo patenkinamo lygio, kai dėl 8.02 skirsnio mes džiaugiamės, galėtume pasakyti, kad Čia įgyvendinimas taip pat buvo puikus, 97 procentus siekęs. Taigi biudžeto planavimas buvo iš tikrųjų puikus. Na ir paskutinis dalykas. 2011 metų, kai dėl rezervo komisija norėtų e, pasakyti, kad buvo gyvendintos visos numatytos taisomosios priemonės 2012 metų ataskaitos, dėl 2012 metų ataskaitos komisija dar pažiūrės, kokiu buvo pasiekta rezultatų ir paskui pasižiūrėsime, kaip elgtis su to turimu rezervu. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū Europos komisijos atstoviai. Dabar ar klausiu, ar yra kolegų norinčių kalbėti. Pone Matiju, prašau, žodis jums. Dėkui, panė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti kolegą už e, parengus puikų pranešimą. Manau, kad e, tai iš tikrųjų be galo svarbus pranešimas. Mes e, matėm, jog iš salės daug kas išėjo, kai baigiam nagrinėti prieš tai nagrinėtą temą. Europos agentūros kurios e, nebūtinai susijusios tiesiogiai su lybė, bet su, kitomis, su, e, su kitais komitetais yra taip pat labai svarbi tema, tačiau tai domina ne visus kolegos, kolegas. Na, bet nieko nepadarysi. Grįžtam prie agentūrų, kurios mus domina, tai yra svarbios agentūros, e, audito rūmai nepateikė jokių e, kritinių e, pastabų dėl atidėjimų, dėl rezervų, tačiau e, biudžeto kontrolės e, komitetas nuolat e, kritikuoja auditorumų ataskaitas, kurios visą laiką mažėja ir e, kritikuoja todėl, kad mažai biudžeto skiriama, pavyzdžiui, pagrindinių teisių agentūra ir kiek, kiekvienais metais biudžeto kontrolės komitete protestuojama yra Sepol Dešimtais metais mes e, nepatvirtinam e, biudžeto įvykdymo. Dabartinis direktorius e, dėjo labai daug pastangų ir dabar vadyba yra neprekaištinga. Jisai beje sumažino administracinės išlaidas. Sepol valdymas tikrai dabar yra tobulas. Dėl Eurojusto Mano kolega beje labai teisingai sakė, kad čia ne direktoriaus problema, bet teisinio pagrindo problema. Apskritai agentūrų direktoriai yra tam, tam tikras bumperis sprendžiantas e, problemas. Aš manau, kad e, teisinio pagrindo peržiūrėjimas būtų tikslingas kai kuriais atvejais ir aš tai jau esu sakiusi biudžeto kontrolės komitete. Aš manau, kad Europos e, komisijos atstovas, turintis konsultacinį balsą ir, ir, ir, ir tikrą balsą, būtų neblogas sprendimas. Čia jeigu Europos komisijos atstovas būtų pasidžiavęs SEPOL e, valdyboje, tai nebūtų iškylę tų problemų, kurios, kurios iškyla. Tai dar kartą dėkoju e, pranešėjai už atliktą darbą, dėkoju už dėmesį. Dėkoju poniai Matiu. Ar dar kas nors norėtų pasisakyti? Galbūt e, komisijos ar, ar, ar komitetų atstovai atrodo, kad niekas nenori komentuoti, tuomet padėkosim ponui Papa Nikolau už labai glaustą apibendrinimą ir kol kas dar turim laiko pranešti, jog sausio 21 diena yra pakeitimų pateikimo terminas iki 12 valandos 21 sausio. Ar visi pasižymėjote tą datą? Jeigu taip, tai puiku. Na, o dabar kaip tik tai laikas e, balsavimui. Norėčiau taip pat pasakyti, kad e, vasario 20-21 dieną mes balsuosime dėl e, nuomonių projekto, apie kurias kalbėjo panas Papa Nikolau. Tai tęsiam posėdį toliau. Du darau tvarkės punktai buvo atidėti vėlesniam laikui, na, o balsuosime už poros minučių. Europos Sąjungos.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

just when we got started this morning, I said two things. First thing first, Happy New Year. Kolegos, kurie negirdėjot naujametinių sveikinimų, pakartoju juos dabar. Visiems gerų metų. Ir dar norėčiau priminti, kad turėtume visi turėti savo elektroninės korteles. Jeigu dar jų neturite, nu, nusiųskite padėjus jų atnešti E, taip jau paprastai nutinka, kad būtinai būna kiek nors parlamentarų, kurie kortelių neturi. Balsuosim neilgai. Tad, e, jeigu kažkas reguliuotas balsuoti, tačiau neturi kortelės, prašom pasakykit man. Ir kadangi neilgas tas balsavimas, apsėsime gal be kortelės ir galėsime balsus suskaičiuoti. Keturi kolegos, regis, neturi kortelių. Bus sudėtingiau skaičiuoti. Tad pradėkime. Balsuojant dėl kolegos Vilko Klais pranešimų. Jis taip pat atėjo be balsavimo kortelės. Prašau įsitikinkit, kad jūsų balsas buvo priskaičiuotas. Kolegos, kviečiu laikytis ramiau, mažiau triukšmų reikėtų ir daugiau koncentracijos. Balsuosime dėl migrantų integracijos klausimo, jų traukimo į darbo rinką ir socialinės apsaugos sistemas ir jų koordinavimą. Gal norėtumėt kolega pristatyti ir pakomentuoti, regis ne, tad iš karto perėsim prie balsavimo. Pradėsime balsuoti. Jeigu pasiruošę, balsuokim. Pirmasis pakeitimas. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. Antrasis pakeitimas už prieš susilaikė, patvirtinta. Trečiasis pakeitimas už prieš susilaikė, patvirtinta. Šeš, šeštasis pakeitimas buvo atsimtas, penktasis atkrenta, ketvirtas taip pat, balsuojant dėl septintojo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Aštuntasis už prieš. Susilaikė patvirtinta. Devintasis už prieš susilaikė neaišku. Pasitikrinkime elektroniniu būdu dėl devintojo pakeitimo. Pratėtam balsuoti. Baigėme. 11 už 31 prieš, akivaizdu, atmesta. Dešimtasis pakeitimas už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. Vienuoliktasis už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. Dvyliktasis už. Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 19 už. Prieš. Susilaikė atmesta. 13 ir 20 yra identiški. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Pasitikrinkime. Pasitikrinkime. Dėl 13 ir 20 abiejų kartų pradedam balsuoti. 26 balsavo už, 18 prieš patvirtinta. 21 ir 22 pakeitimai dėl abiejų. Kas už? Dėl 21 ir 22. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 24-26 dėl abiejų. Kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 27. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai dėl 27 pakeitimo. Pradedam. Baigėme balsuoti. 19 už, 28 prieš, atmestame. 29. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. 30. Už. Atsiprašau, sako pirmininkas. Atskrenta 32, 33. Dabar dėl 33. Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 34. Už. Prieš. Susilaikė atmesta. 35. Atsiprašau, patvirtintas, sako pirmininkas. Dėl 34 vis dėlto dar pasitikrinkim, pradedam balsuoti. Baigiame. Patvirtinta be abejo. Neteisingai pasakiau, sako pirmininkas. 35 už. Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. 36 už prieš susilaikė patvirtinta. 37 už prieš susilaikė patvirtinta. 28 30, 38 kas už prieš susilaikė patvirtinta. 39 už prieš susilaikė, regisi atmesta. 40 už, prieš, susilaikė, atmesta. 41 ir 43 yra identiški, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 42 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 45 už, prieš, susilaikė, patvirtinta. prieš susilaikė patvirtinta 46 už prieš susilaikė patvirtinta 47 už prieš dėl 46 regis norite pasitikrinti na pasitikrinti dėl 46 pradedam balsuoti baigiame 29 už, 18 prieš patvirtinta. 47 dabar už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 48 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 49 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 50 už. Prieš. Susilaikė patvirtinta. 51 už prieš susilaikė patvirtinta. Dabar balsuosime dėl viso pranešimo projekto su pakeitimais. Kolego, norėtumėte tarti žodį dar? Norėjau pasakyti, ponė pirmininkė, kad atsižvelgtumas į primtus pakeitimus – turiu konstatuoti, kad teksto esmė keičiasi. Aš balsuosiu prieš savo nuosavą pranešimą. Ir kvieščiu kolegas ne patvirtinti šio pranešimo. Jeigu pavyktų jį patvirtinti, aš norėčiau, kad mano pavardės neliktų kaip autoriaus. Closed. 27 against. Matome rezultatą balsavimo. Ir pranešimas patvirtintas. Na ir atsižvelgsime jūsų norą jūsų pavardę išbraukti kaip autoriaus. Ačiū už jūsų gerą valią, šiaip ar taip, ponai Kleis. We should be moving. We thank you all for having Ačiū visiems už dalyvavimą balsavime. Kviečiu tuos, kurie išeina padaryti tai tyliai, kad galėtume spėti, spėriai dirbti toliau ir nevėluoti. 18 darbo tvarkės klausimas dabar. pajamų iš nusikaltimų žalimas ir konfiskavimas Europos Sąjungoje. Pranešėja yra ponia Makovei. Prašom žodis jums. Would you leave the room in silence, please, so that I can present the issue here? I was telling you, no, just, just for a second, Mrs. McAvey, just to remind, just to remind Prieš teikdama žodį poniai Makovei noriu visiems priminti, kad e, šis e, klausimas yra labai svarbus kovojant su organizuotų nusikalstamumu, atsižvelgiant į tai, kad e, didžioji dalis kriminalinės veiklos yra vykdomas siekiant finansinės naudos, todėl šis, ši mūsų nuomonė <clears throat> Atitinkami dokumentai parengti 2012 metais jais siekiama nustatyti teisinės sąlygas ir tvarką, pagal kurią būtų išaldomos, konfiskuojamos lėšos gautos iš nusikalstamos veiklos. Prašymą projektą parengė ponė Monika Makovei 2012 rugsėjo 19 dieną. Pakeitimų teikimo terminas baigėsi gruodžio 13 dieną. Per tą laiką taryboje buvo patvirtinta bendra pozicija dėl dokumento teksto ir per smiausių laikų turėsime spręsti dėl tolesnių veiksmų. Dabar žodis ponė Makovei. Ačiū pirmininkė. Dėkoju kolegoms, parodžiusiems susidomėjimą šią temą pateikusiems pakeitimus. Aš kartu su šešėnės pranešėjais parengiau atitinkamus pakeitimus, turiuomenė ponė Burselino ir Alfano savo pakeitimuose mes daugiausiai atkreipime dėmesį į turto konfiskavimą, ne, nesiremiant e, nusprendžiais e, būdžiamosiose bylose, taip siekiame kovoti veiksmingiau su organizuotų nusikalstamumu ir, e, ir siekime, kad būtų gyvenime atitinkami teisiniai reikalavimai. Mes šiais pakeitimais tačiau siekime užtikrinti, kad turto konfiskavimas gali, galimas tik atitinkamų teisės saugos, teisės tvarkos teismo institucijų sprendimu. Taip pat konfiskuojamas turi būti tik turtas, kuris e, gaunamas iš nusikalstamos veiklos. Taip pat turime siekti užtikrinti uh, asmenų, kuriuo atžvilgiu yra vykdomas atitinkamas teisminis procesas teisės, bei siekiama, kad e, būtų užkertamas kelias fiktyviam turto perrašymui tretiems asmenims, siekiant išvengti šio turto konfiskavimo. Kita kategorija susijusi su advokato paslaugų užtikrinamų. Taip pat e, kitas pasiūlymas susijęs su to, kad konfiskuotas turtas ir lėšos turi būti skirtas kovoti su panašia nusikalstama veikla, organizuotų nusikalstamumu. Kolegų teikiami pakeitimai daugiausiai susijęs su išimtimis, kuomet e, turto konfiskavimas neturėtų būti taikomas, e, kuomet e, turto konfiskavimas turėtų didžiulės įtakos e, asmens, kurio turtas konfiskuojamas gyvenimo padėties pabloginimui. Pat yra nustatomos sutinkamos prievolės e, teismui, kuris priima sprendimą dėl turto konfiskavimo susijusios su būtinybė priimant sprendimą visapuškai pasiremti pateikiamais įrodymais dėl konfiskuoto turto panaudojimo pateikiami pasiūlymai siekiant, kad šio turto vertė nesumažėtų ir kad būtų užkirstas kelias netinkamam turto panaudojimui, galbūt netgi nusikalstamai turto panaudojimui. Tiek trumpai būtų pakeitimo pristatymo. Aš kartu su šešėliniais pranešėjais, šešėlinėmis pranešėjomis laikomės bendro pobūdžio. Minėtais klausimais e, mes pagėdautume, kad būtų patvirtinta rimta direktyva dėl turto konfiskavimo susijusio su nusikalstama veika, taip pat dar nepriemus e, nuosprendžių baudžiamosios bylose ir trečiųjų šalių turto konfiskavimo. Aš tikiuosi, kad atitinkamas pasiūlymas bus greitų laikų patvirtintas politinių frakcijų prašymų. Balsavimas lybė komitete e, bus nukeltas į sausio 31 dieną ir dabar nekantrai laukiu kolegų komentarų. Ačiū. Okay. Thank you, Mrs. McAvey. Now... Ačiū, ponė Makovėjai. Išklausysime šešėlinių pranešėjų. Pradėsime nuo Rytas Barcelino. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai poniai Makovei už atliktą darbą. Kaip ir aš, jinai yra Krim komiteto narė ir puikiai supranta, jog šią direktyvą reikia priimti kaip galima greičiau. Daug e, prokuratūro atstovų, teisės saugos institucijų darbuotojų, pilietinės visuomenės e, atstovų to pageidauja. Nes turime užkirsti kelią nusikalstamų būdų įgyto turto panaudojimui ar to turto įgyjimui. Mes labai dėkingi komisijai už direktyvos e, pasiūlymą, tačiau e, tekstas kai kuriais atžvilgiais galbūt yra per daug atsargus. Pa parlamentas norėtų paversti tą tekstą veiksmingesnę priemonę kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Būtent todėl kaltus su e, ponė Makovei ir su ponė Alfano pateikėme kai kurių pakeitimų, kurie sustiprina tą tekstą. Ir kadangi turim mažai laiko kalbėjimui, aš paliesiu tik tai svarbiausius aspektus šiuo požiūriu ketvirtas straipsnis 93 e, e, pakeitimas. Čia kalbama apie išplėtimą. Tais e, atvejais, kuomet konfiskavimas būtų neproporcingas. Kalbant apie baudžiamai apkaltinamai nuosprendžio buvimą, čia yra numatyta galimybė valstybėms e, narėms, net ir tuo atveju, kai nesam apkaltinamojo nuosprendžio e, vykdyti konfiskavimą, kuomet asmuo yra pavojingas socialiniu požiūriu, kai kuriuose teisės sistemose, pavyzdžiui, Italijos teisės sistemoje tokia nuostata jau yra. Ir būtent todėl čia reikia tikslių e, nuostatų reglamentuojančių šį dalyką. Ir reikėtų, kad e, šios nuostatos būtų pripažįstamos valstybėse narėse. Toliau mūsų 167 e, pakeitimas, antras, antra pastraipa kalba apie gerąją praktiką siekiant tinkamai panaudoti konfiskuotą turtą. Čia prioritetas yra e, teikiamas prevencijos projektams bei e, kitam panaudojimui socialiniams e, tikslams. Reikia užtikrinti, kad pilietinė visuomenė galėtų konkrečiai pajustų valstybinarių lygmenių pastangų e, pasiekmes kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Pavyzdžiui, Italijoje yra nemažai uh, organizacijų, kooperatyvų veikiančių šioje srityje. 123, 24, 25, 7, pakeitimai 7 straipsnis. Čia kalbama apie teisės saugos e, struktūrų galimybę konfiskuoti trečiųjų asmenų turtą. Čia e, taip pat svarbu žinoti, kad tas turtas yra nusikaltimo e, E, rezultatas ir konfiskavimas e, taip pat turi vykti ir tais atvejais, kuomet tas turtas buvo uždyka perdotas e, trečiajam asmeniui. Mūsų 128 pakeitimas siūlo valstybėms narėms priimti nuostatas, kurios leistų e, baudžiamoji vadu persekioti tuos asmenius, kurie e, fiktyviai valdo tą turtą. Dėkuoju. Dėkuoju, kolė Latford. Ačiū, pirmininkai, aš nesu šešėlinė pranešėja. Tačiau norėjau pateikti keletą pastabų. Aš pateikiau keletą pakeitimų. Ir juos galima būtų suskirstyti į dvi kategorijas. Pirmiausia, jei siekiama įnešti daugiau aiškumo, koks yra teisinis pagrindas. Taip pat tai yra susiję ir su civilinės teisės, kai kuriais aspektais ir egzistuojančiomis teisės nuostatomis. Tad pateikiau pakeitimus ir konstatuojamosios dalies punktą, kur e, kalbama apie e, konfiskavimo priemonės esant apkaltinimo nuosprendžiui. Nu, Svarbu taip pat nepamiršti civilinės teisės nuostatų. Ir čia reikia pripažinti, kaip pasakiau, 91 pakeitime, kad ši nuostata nėra taikoma valstybėms narėms, nes valstybės narės turi veikti remdamosi civilinės teisės nuostatomis tais atvejais, kai nėra apkaltinamojo nuosprendžio. Tad e, svarbu, kad egzistuotų teisinės nuostatos valstybėse narėse, kad egzistuotų civilinės teisės nuostatos, kurios būtų taikomos mūsų aptariamais atvejais. Valstybės narės gali pasiremti E, savo turimomis civilinės teisės priemonėmis ir konfiskuoti iš nusikalstamos veikos įgytą turtą. Ir e, remiantis e, numatytomis priemonėmis, kaip jos buvo, be pakeitimų tekste to nebūtų buvę galima. Kiti pakeitimai. Aš bandžiau užtikrinti kad nebus atsisakyta reikiamų saugiklių, kuriuos parlamentas numatė saugodamas procedūrinės teisės ir gyvendinti vairias priemonės. Taigi parlamentas būtų laikomas nenuosekliu, jeigu neužtikrintų teisių tų, iš kurių turtas konfiskuojamas. Nes vėlgi teisinių nuostatų saugiklė turi būti reikiamo lygio. 131 pakeitime valstybės narys yra raginamos imtis reikiamų priemonių, kad asmenys, iš kurių turtas konfiskuojamas, galėtų uh, e, skūsti nuosprendį, kad jiems būtų tinkamai teisiškai atstovaujama. 143 pakeitimas. Ten kalbam apie panašius dalykus. Vėlgi valstybės narės turi suteikti galimybę asmeniui e, nesutikti su konfiskavimu ir kreiptis į nepriklausomą valdžios e, administracijos struktūrą ir ginti savo teisės. Tai būtų visiškai atitinkantis sprendimas tai, ką mes esame anksčiau parlamente nusprendę ir komitetas galėtų ko gero paremti tokias nuostatas. Na ir galiausiai 147 pakeitimas. Tiesiog siūlau keisti tekstą, tačiau kadangi nesame sutarę dėl priemonės C, siūlau sakyti, kad asmuo, kurių turtas gali būti konfiskuojamas, turėtų būti atstovaujamas advokato. Tačiau čia būtų galima kalbėti apie asmens pasirinkimą, ar jis to nori. Ir manau, kad taip būtų, ko gero, asmeniui naudingiau diskutuojant dėl atskirų detalių. Ir dar vienas dalykas. 153 pakeitimas. Ten aš siūlau kad teismas turėtų įvertinti, e, kokios, turėtų įvertinti tą faktą, kad žmogus gali likti visai, bet be jokio turto ir be jokių pajamų. E, ir tai taip pat gali pastumėti į nusikalstamas įvairias veiklas. Reikėtų remti žmogaus teisų nuostatomis ir taip pat užtikrinti, kad asmuo e, liks turintis tam tikrą turtą ar pajamas, kuris padėtų jam nenuslysti į nusikalstamą pasaulį ir užsidirbti pragyvenimui teisėtais būdais. Tai štai, tokios būtų pastabos, dar reikėtų starti, aišku, dėl priemonės C, bet aš šiandien norėčiau pasakyti tiek. Dėkoju. Dėkoju, sako pirmininkas kolega Tavarės. Primeiro lugar, queria agradecer à Dėkuoju, ponė pirmininkė. Visų pirma, norėčiau padėkoti pranešėjai, poniai Makovei, už konstruktyvų dialogą, bendradarbiavimą, rengiant šį pranešimą. Taip pat dėkoju šešėliniams pranešėjams, kurie puikiai išmano šią temą ir mano, jog šią priemonę tikrai būtina įgyvendinti. Mes e, visi manome, kad tai yra būtina priemonė. Ir žinome, jog tie, kas nukenčia nuo organizuoto nusikalstamumo, e, tiesiogiai jaučia to pasiekmes ir, e, ir, ir, ir jaučia taip pat netiesioginės pas, pasiekmes. Yra Iš principo čia du svarbus aspektai, kaip turi būti konfiskuojamas tas nelegaliai įgytas turtas, kokia tvarka turi būti konfiskuojamas ir antras aspektas, kaip turi būti panaudojamas tas konfiskuotas e, turtas. Aš e, manau, jog mes iš principo visi sutarėme, jog turime vienodai taikyti tas e, nuostatas ir e, jog tai turi būti tinkamas pagrindas kovojant su organizuotu nusikalstamumu. Gali būti nuomonių skirtumų dėl priemonių arba dėl perspektyvų siekiant e, šių bendrų tikslų. Mano e, frakcija, aš beje esu e, šešėlis pranešėjas, mano, jog e, reikėtų daugiau dialogo ir reikėtų konsensuso dėl pagrindinių teisių. Mes e, neturėtume peržengti tam tikrų teisinių ribų, kurios vis dėlto yra labai svarbios. Pavyzdžiui, e, turiu omenyje nekaltumo prezumpciją, tai yra esminis e, teisinis ramstis. E, Manau, kad e, mes e, galime taip formuluoti mūsų pakeitimus ir e, pranešimo tekstą, kad tas principas, nekalti, nekaltumo prezumcijos principas būtų išsaugotas. Toliau. E, 104 pakeitimas, kurį minėjo ponė Borsalino. Čia yra ir politinių, ir kitų aspektų, bet aš manau, kad e, šis pakeitimas turėtų būti performuluotas, nes mano nuomonė yra truputį keista, kad mes e, bandysim e, konfiskuoti turtą, remdamėsi uh, keliamo socialinių požiūrių pavojaus kriterijum ar, ar gyvenimo būdu netgi tam tikrų asmenų. Taip pat e, kita e, nuostata teigia, jog yra įmanoma konfiskuoti turtą net nesant e, baudžiamojo apkaltinamojo nuosprendžio. Tad šitie dalykai mane truputį stebina bet e, turbūt tai daugiau yra priemonių e, gyvenimo klausimas negu tikslų klausimas. Toliau e, konfiskuoto turto panaudojimas socialiniams reikmėms, 52 pakeitimas. Čia kalbama apie tai, kad piliečiai gali patys dalyvauti primant sprendimus, kaip bus panaudojamas socialinėms reikmėms tas konfiskuotas turtas. Manau, kad mes turime čia pabrėžti tą teigiamą aspektą piliečių požiūrių. Tai yra, čia kalba sukasi apie tiesioginę demokratiją. Šveicarija beje yra pateikusi pasiūlymų dėl uh, turto konfiskuojamo iš diktatorinių režimų panaudojimo. Mes kaip e, Europos parlamentas siūlome naudoti tą turtą įvairiems projektams, bet, bet kuriuo atveju tai turi suteikti galimybę piliečiams siūlyti tam tikrus pilotinius projektus ir kitus projektus, kad būtų tinkamai panaudojami tie pinigai, tos lėšos, pavyzdžiui, padedant nukentėjusiems e, regionams ar, ar vietovėms, kurios nukenčia nuo organizuoto nusikalstamumo ir tuo būdu bus parodoma, kad tos e, bendruomenės ar, ar tos e, vietinės valdžios struktūros tuo būdu taip pat kovoja su organizuotu nusikalstamumu. 52 pakeitimas buvo. Ir e, galiausiai, jeigu toks konfiskavimas yra susijęs su veika, kuri daro žalą Europos Sąjungai, bet už jos ribų, tai e, taip pat turi būti numatyta galimybė tos pinigus e, gražinti tiems, kas yra nukentėjęs nuo tos veiklos. Manau, kad e, apskritai e, mes puikiai padirbėjome ir kad mums pavyks susitarti dėl. Kolega Kirpo, Kirko, šešėlis pranešės. Labai trumpai. Vienas būtų toks. Šioje srityje Mano požiūriu, svarbiausia yra štai kas mes turime numatyti abipusio pripažinimo principą susijusiu su uh, turto konfiskavimu. Tai yra iš tikrųjų labai svarbus dalykas. Antras dalykas. Teisės tarnyba tai paminėjo. Tai yra susibaučiamosios teisės rytimi. Supritariu tam, ką sakė kolegija Sara Ratford. Ir yra būtina, kad egzistuotų reikiama sistema, kad egzistuotų civilinis teisės sistema, kur veiktų sklandžiai ir kad mums nereikėtų kištis į nacionalinės teisės veikimo sritį, nes aišku, šalis būtų sunku priversti įdėkti kriminalinės teisės struktūras, nes tos sistemos jau dažniausiai šalyse veikia. Ir mūsų teisės tarnybų papildomas kišimasis nėra reikalingas. Norėčiau nu, pasiūlyti kolegoms paremti 91 pakeitimą. Ir sakyčiau, kad abipusis pripažinimas yra šio pranešimo pats svarbiausias elementas. Dėkuoju, potė pirmininkė. Vielen Dank. Ähm Labai ačiū. Pirmiausiai norėčiau pagirti pranešėją už jos įdėtą energiją rengiant šį pranešimą, tačiau su tą energiją turėtume elgtis labai apdairiai. Turto konfiskavimas be iš ankstinio teismo nuosprendžio apkaltinamojo yra pakankamai jautrios sritis ir turime labai atidžiai elgtis apdairiai, siekdami nepažeisti nekaltumo prezumcijos principo, teisės į nusavybę, teisės į sąžiningą teismą, principo turtas e, gali būti konfiskuojamas be apkaltinamojo nuosprendžio tik labai ribotais atvejais, visais kitais atvejais būtų įnešta daug sumaišties. Atsižvelgiant į tai, norėčiau atkreipti dėmesį į 36 Saros Latford pakeitimą, kurį vertinu labai palankiai, nes jame pabrėžiama, kad civilinėse bylose toks turto konfiskavimas neturėtų būti įmanomas be apkaltinamo nusprendžio tik baudžiamosiose bylose arba pagal baudžiamosios teisės nuostatas įvairių skirtingų frakcijų pakeitimuose kalbam apie panašius dalykus. 46 pakeitimas jame numatoma, numatomi tam tikri griežtumo reikalavimai turtą konfiskuojant ir aš manau, kad įtvirtinus šį komisijos pasiūlymą būtų galima tikėtis tam tikrų rimtesnių padarinių, turint e, omenyje, kad konfiskuojamas turtas gali neproporcingą įtaką padaryti asmens gyvenimo sąlygoms, asmens, kurio tas, iš kurio tas turtas yra atimamas gyvenimo sąlygoms. Todėl turėtume pakankamai tiksliai suformuoti savo pasiūlymus ir kitas straipsnis, e, apie, kuriame kalbama apie turto konfiskavimą plačių mastų bei neturint apkaltinamą nuosprendžią, man yra pakankamas. Teikiant atitinkamus pasiūlymus, aš siūlau remtis formuluotę, pagal kurią turtas gali būti konfiskuojamas tik tuo atveju, jei teismas remdamasis konkrečiomis baudžiamosios kriminalinės užkalsamos veiklos aplinkybėmis ir įvertinės pateiktus įrodymus priima atitinkamą sprendimą kalbant apie septintąjį straipsnį, kurį noriu kreipti dėmesį, jam patikiau du pakeitimus. Pirmąjį ir antrąjį dalį siūlau tarpusavėje susijęti. Pabaigai apie tai kalbėjo taip pat Rui Tavariš. Kyla daug klausimų dėl konfiskuoto turto panaudojimo mano vertinimu šis klausimas niekaip nėra susijęs su svarstamos direktyvos taikymos rytimi, kuria siekima nustatyti mažiausius standartus siekiant e, konfiskuoti arba išaldyti nusikalstamų asmenų turtą Vokietijoje, pavyzdžiui, tas turtas naudojamas išmokėti kompensacijas aukoms arba kitiems tikslams. Kai kuriuose pakeitimo pasiūlymuose apie tai taip pat kalbama, tačiau aš manau, kad būtų prasminga kiekvienai valstybei nariai pačiai leisti apsispręsti, kokiais tikslais, kokioms reikmėms panaudoti konfiskuotą turtą ir iš tiesų e, šio turto tikrai nereikėtų panaudoti siekiant e, konsoliduoti ES biudžetą, nes e, šie klausimai yra susiję su asmenų, kuriems pateikti įtarimai ir kaltinimai teisėmis, ponia Weber. Nenoriu kartotis, kartoti kolegų minčių, tačiau pirmininkė, niekas neabejoja, kad naujo pobūdžio tarp valstybiniai e, <clears throat> nusikaltimai turi būti atitinkamai vertinami, atitinkamai su jais kovojama, pastaukus naujus medotus, tačiau kartu tvirtindami naujas kovos priemonės turime elgtis labai, labai apdairiai, nes uh, kyla grėsmė sugriauti viską, kas nuo 60-mečio Europoje e, buvo e, sukurta, turiuomenyje Europos žmogaus teisų teismo praktiką ir sprendimus mums reikia aiškių taisyklių, jeigu jų nebus, tuomet teisėjams kils sunkumų šias teisės nuostatas pritaikyti ir tinkamų sunkumų kils taip pat valstybėms narėms. Pagrindinė teisų agentūra komiteto prašymu turėtų pareikšti savo nuomonę dėl siūlomo teisės akto daugumoje teikiamų pakeitimų. Taip pat e, pritariama pagrindinių teisų agentūros išvadoms dėl šio teisės akto pasiūlymo, nes e, kalbant apie procedūrinės teisės, dėl kurių kyla sunkumų iš tiesų. Čia kalba eina apie pagrindinės ES piliečių teisės, turiuomenė nekaltumo prezumcija, teisė į gynybą, <clears throat> kaip sudedamąją sąžiningo proceso dalį, pat kitus aspektus, ne visi įdėm ir taip toliau. Kalbant apie gyvendinamų priemonių proporcingumą, privalome užtikrinti, kad visais atvejais, kuomet įmamas iš šių priemonių, jos turi būti taikomos dėl rimtų nusižengimų, priešingų atveju padarydami išimti šiandien arba po trijų metų, po dvidešimties metų jau turėsime visiškai skirtingą e, ir kitokį vaizdą, gyvensime visiškai kitokiame pasaulyje. Pati pateikiau kelis pakeitimus, kurių nuostatas atitinka kitų kolegų pakeitimų nuostatas. Manau, kad galbūt e, tai palengvins šiek tiek darbą ir pranešėjai, kurie noriu padėkoti už atliktą darbą. Manau, kad proceso pabaigoje tikrai būtų gerai, jei pranešime atsispindėtų visų politinių frakcijų nuomonės ir pozicijos ir pranešimas nebūtų kaip nors ideologiškai motivuotas, nes juo siekiama kovoti su rimto masto organizuotų nusikalstamumu, tačiau taip pat siekiama ir apginti mūsų pagrindinės teisės. Ačiū. Pirmininkas, ponė Matijų žodis. Merci, monsieur le président. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Šis dokumentas yra be galo svarbus. Mes pageidavome jo ir uh, Čia taip pat e, reikia nepamiršti, jog Krim komiteto įkūrimo kontekste Libė e, norėjo, kad būtų balsuojama per plenarinį posėdį šito klausimu. Čia padėkoti poniai Makovei, Borsalino, ponai Tavaras, jie posėdžiauja Krim komitete kartu su manim. Aš manau, kad e, galbūt kai kurie iš jūsų turėtų taip pat dalyvauti Krim, Krim posėdžiuose, nes tuomet pamatysit, kad e, galbūt e, pasikeis truputį jūsų požiūris į šį dokumentą, nes e, ponios Makovei ir, ir, ir, ir kitų pranešėjų požiūris galbūt truputį skiriasi, jie turi tokį švelnesnį požiūrį į tą tekstą. Aš manau, kad mes turime sustiprinti labiau tą e, tekstą. Man atrodo, kad e, Prancūzijoje teisėjai dirba būtent laikydamėsi nekaltumo prezumpcijos principo. Manau, kad e, jie, jie puikiai e, užtikrina to principo veikimą, tai dėl to man, man, man neiškyla problemų, bet kuomet matome, kaip veikia mafija Europoje ir už Europos ribų, tai vis dėlto mes turėtume čia įtvirtinti stipresnės e, formuluotės, taip pat išplėsti konfiskavimo taikymo sritį, išaldymo taikymo e, sritį, nes e, kuomet mes e, girdime informaciją, e, beje, pusę metų jau dirbame Krim komitete ir kuomet klausomės Olafo, Europolo, įvairių kriminologų e, pasisakymų ir kuomet mes matome, kaip veikia e, E, tos transnacionalinės mafinės struktūros, tai iš tikrųjų tai kelia labai didelį nerimą. Vienas iš kriminologų pasisakysiu pastaruoju metu teigia, jog terorizmas, e, dėl terorizmo veiklos yra daug mažiau aukų negu, negu mafijos veiklos Europoje. Ir turime suprasti, jog mafija visų pirma veikia siekdama uh, E, gauti turto tam tikro nelegaliai, pinigų. Tad e, turime galvoti, kokių dar kitų priemonių be konfiskavimo ir išaldymo galime taikyti prieš e, mafinės struktūras. Ir čia taip pat svarbus, aišku, be kita ko ir nekaltumo prezumcijos principas, bet vis dėlto turim galvoti apie veiksmingumą. Dabar mes turime dokumentą, kur kalbame apie kovą su organizuotų nusikalstamumu ir, ir, ir mafija, tačiau, tačiau e, kita vertus iš diskusijų, kurios vyksta to klausimu, tarytum atrodytų, kad e, kad nėra veiksmingai kovojama su, su mafija, vos, ne, vos neapsaugoma ta mafija, todėl dėl to kyla tam tikros e, frustracijos. Mes e, dirbame Krim komitete, siekdami kovoti su mafija ir mes čia turėtume kažką konkretaus taip pat e, parodyti ir, ir, ir paversti šį tekstą. In, in, tinkama teisinė priemonė, tuo tarpu mes kaip ir pusiaukeliai sustojame. Uh, ir jeigu neturim pakankamai drąsos eiti toliau, tai tuomet aš tikrai būsiu nusivylus šituo e, tekstu. Aš e, linkiu e, sėkmės poniai Makovė ir poniai Barsalino, bet mes turėtume, mes turėtume veikti ryštingiau ir eiti toliau. Ačiū, ponė Buskurt. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėjau išreikšti savo padėką poniai Makovei už puikų darbą labai svarbių klausimų. Aš taip pat pateikiau keletą pakeitimų, tačiau norėčiau pritarti tam, ką sakė kolegė Matijų. Aš manau, kad yra iš tikrųjų labai svarbu, kad sistema veiktų ir kad būtų galima pasiekti reikšmingų rezultatų. Kaip sakė kolegos pakeitimuose, siekiama štai ko kad turtas, kuris buvo konfiskuotas, pirmiausia pasitarnautų tiems, kurie patyrė žalą. Aš manau, kad tai yra vienas iš svarbiausių dalykų, kurį būtina pabrėžti. Beje, mes apie tai jau kalbėjome tada, kai kalbėjome apie prekybą žmonėmis. Ir kalbant apie šios klausimus, šis aspektas sugrįžta nuolatos. Tai turėtų galioti ne tik fiziniams, bet ir juridiniams asmenims. E, juridiniai asmenys taip pat neturėtų turėti galimybės išsisukti nuo sankcijų reikalų esant. Manau, jog yra labai svarbu, kad galėtume bendradarbiauti tarp teisinių ir policijos e, struktūrų. Tai yra vienintelis būdas e, rasti paslėptą nusikaltėlių turtą. O kai dėl viso kito pritariu tam, ką minėjo kiti kolegos. Dėkoju. Pone Borsalino, norite sureaguoti? Non, non commenterò gli inter... Ne, aš nekomentuosiu kolegų pasisakymų. Visi pasisakymai buvo uh, įdomus ir, ir naudingi. Noriu pasakyti tik tai, kad uh, niekas e, nekvestionuoja čia pagrindinių teisių uh, laikymosi, ar kalba suktusi apie įtariamus asmenys, ar apie nusikaltelius, ar, ar, ar, ar kitus asmenys, kurie yra visuomenės nariai. Balsuosime sausio 31 duoną, dieną. Tačiau e, mūsų e, frakcijos nariai sunkiai galės dalyvauti e, balsavimo metu, nes turi kitą renginį. nes mes turim triestę posėdį tuo metu. Taip, iš tikrųjų, taip yra. Taip, dabar prisiminiau, kad e, turim tą posėdį triestę ir turėjom iš anksto pagalvoti, tačiau prieš suteikdamas žodį pranešėjai ir paskui komisijos atstovai, panas Tovareš dar norėtų pasisakyti, prašom. Uh, uh, well, I... Labai trumpai. Džiaugiuosi dėl to, kad dėl esminių dalykų visi sutarė, būtent užtikrinti pagrindinių teisių, tinkamą tarpimą ir panašiai. Tačiau norėčiau aksilvos nepritarti. Mm, Jos siūloma nuostata galbūt mums būtų naudinga. Konfiskuoti turtą gali pasirodyti yra teisingas žingsnis. Tačiau Jeigu mes norime aktyviai kovoti su nusikalstamumu, vienas svarbiausias, svarbiausias dalykas turi būti toks, būtina numatyti, kad konfiskuotas turtas bus panaudotas uh, aukoms, paremti joms nuostoliams atlyginti. Organizuotas nusikalstamumas dažnai yra labai susijęs su kitų žmonių gyvenimu. Kartais jis kultūrinės šaknis labai gilės turi. Ir kovoti su, nu, su organizuotu nusikalstamumu nepavyks tik tai teisinėmis ar policijos priemonėmis. Reikėtų pasikeisti, pakeisti uh, tos kovos stilių, leisti žmonėms pakeisti gyvenimą, kad jie pamatytų, kad geriau nusikalstelių turtą panaudoti jų bendruomenės reikmėms ir kad teisė tai užsidirbti, tie turi pamatyti, kad teisė užsidirbti yra geriau negu užsidirbti nusikalstamų būdų. Tai štai toks būtų mano komentaras. Ko mes prašome? Ogi prašome, kad įsteigtas fondas galbūt būtų taip pat finansuojamas pervedant į jį dalį to konfiskuoto turto. Mes negalime reikalauti daugiau teisminio, teisinio ar policijos bendradarbiavimo, jeigu tokio fondo įsteigimas tebėra tabu, jeigu turtas yra konfiskuojamas e, prim, taikant europinės priemonės, galbūt ir teisinga būtų tą turtą palikti valstybėse narėse, kuris buvo konfiskuotas. Tačiau turime parodyti piliečiams, kad konfiskuotas nusikaltelių turtas yra naudojamas teisingai ir kad jis pirmiausia tarnauja ten, kur vyko nusikalstamumas e, ir kur žmonės patyrė nuostolius. Tai būtų teisinga. Ačiū. Pirmininkas, dėkoju. Komisijos atstovas ponas Bortinski irgi norėtų pakomentuoti. Prašom. Trumpai. Komisijos atstovas, ačiū, ponė pirmininkė, už man suteiktą žodį. Norėčiau padėkoti pranešėjui, šešėliniams pranešėjams ir kitiems lybė komiteto nariams už darbą. Buvo sulaukta nemažai pakeitimų. Aš manau, kad diskusija rodo, jog egzistuoja įvairios nuomonės. Atsižvelgdama į tai, komisija stengiasi pasiūlyti kuo labiau subalansuotą pasiūlymą. Tuo pat metu tas konfiskuotas turtas be abejo turėtų būti panaudotas socialinius reikmėms, bet mes siekime numatyti, kad tas konfiskuotas turtas padėtų kurti pridėtinę vertę. Kovoti su organizuotų nusikalstumu yra būtina ir tai yra iš tikrųjų svarbus dalykas. Tačiau tai yra tas dalykas, kuris yra labai svarbus visai ES. Kai dėl pagrindinių teisių įgyvendimo, tai turi būti irgi besąlyginis dalykas norėjau paminėti 67 ir 68 pakeitimus. Čia būtina pabrėžti, kad konfiskavimas yra taikomas ne tik tiesioginėms pajamoms iš nusikalstamos veiklos, tai taip pat turi būti taikoma ir turtui, kuris buvo reinvestuotas į sritis ar turtą, kuris nėra tiesiogiai susijęs su nusikalstama sritimi, pirminė nusikalstama sritimi kai dėl teisinio pagrindo. Konfiskavimas yra minimas kaip viena iš sankcijų, tačiau galima čia pasielgti ir kitas, nebūtinai baudžiamasias procedūras. Mes primename, kad tais atvejais, kad konfiskavimas nebūtinas, būtent numatyti papildomas priemonės, kad priemonės būtų efektyvios. Ir dar. Norėtume pabrėžti, kad čia kalbu apie 90-ąjį ir 4-ąjį pakeitimus. Yra kalbama apie turto konfiskavimą nesant apkaltinamojo nuosprendžio. Mūsų siūlymas yra toks, šį, šį konfiskavimą taikyti tik tam tikrais atvejais. E, jeigu bendrai tokią nuostatą įrašytume į dokumentą, tai tuomet mes virštume sutartimis mums numatytus įgaliojimus. Be abejo, konfiskavimo priemonės turėtų būti taikomas tik tada, kai yra akivaizdus įrodymai, jog buvo vykdoma nusikalstama veikla. Tai turi būti aiškiai įrodyta. Ir valstybių narių dauguma turi jau panašias nuostatas. Mums labai svarbi nuostata, kuri parodys, kokia yra pridėtinė vertė to sprendimo dėl turto konfiskavimo nesant apkaltinimo nuosprendžio. Ir mes Manome, kad tokios procedūros, turėtų būti numatytos konkrečios procedūros, tais atvejais, kai, pažiūrėjau, kaltinamasis e, miršta. Ir čia reikėtų turėti galimybę konfiskuoti turtą, kuris buvo paliktas kaip palikimas. Kadangi laiko nedaug, aš į detalės labiau nesileisiu, Tiesiog būtina numatyti e, saugiklius, joje čia yra minimi, stengsime juos visus išlaikyti. Ir mes direktyvoje tuos saugiklius tiesime dar atidžiau ir mes manome, kad jie turi būti pakankami. Tiek būtų komentarų. Dėkoju už man suteiktą žodį dar kartą ir lauksime dėrybų ir Europos parlamento indėlio. Tikimės, kad daug kas pasikeis įgyvenimu šios dokumentus. Ačiū. Pirmininkas, gal pirmininkas tarsi atstovas norėtų tarti žodį, prašau. Thank you, Mr. Chairman. Ačiū pirmininkė, trumpai kalbėsiu. Komitetas veikiausiai žino, kad taryboje buvo patvirta bendroji pozicija šiuo klausimu. Šis klausimas Airijos pirmininkavimui yra svarbus. Teisingumo, lyčių lygybės ministrui Jis taip pat rūpi, atsinausiu metu jis atvyks į komitetą, todėl nekantri laukime būsimų diskusijų su parlamentu ir aukštai vertiname iki šiol atliktą pranešėjų, šešėlių pranešėjų kitų komiteto narių darbą šiame ankstyvame diskusijų etape. Noriu pasakyti, e, kad tikimės, jog komiteto nariai toliau sieks pažangos, siekiant susitarti šio klausimo. Ačiū pirmininkė, dabar žodis teikiamas pranešėjai, kuri, kaip supratau, pasižymėjo kolegės Borcelino mintį dėl suplanuoto susitikimo Trieste kuris vyks 30-31 sausio socialistų frakcijos. Švažiuojamasis frakcijos posėdis ir jame turėtų dalyvauti nemažas skaičius lybė komiteto narių, taigi jeigu kaip nors būtų galima sudarinti šios du dalykus, tai būtų neblogai. Na, vienas iš e, problemų sprendimo būdų yra balsuoti dėl šio klausimo visiems triesti. Mes e, pateiksime atitinkamą prašymą sekretariatui nustatyti visiems priimtiną balsavimo datą. Norėčiau trumpai pakomentuoti kolegų pasisakymus, kolegių, kolegių Borsalino ir Alfano. Tiksliau, man ir kolegiams Borsalino bei Alfano svarbiausia šioje direktyvoje yra nuostatos susijusios su turto konfiskavimu be apkaltinimo nuosprendžio, plataus masto konfiskavimu ir trečiųjų šalių turto konfiskavimu, nes turto konfiskavimas pagal apkaltinamąjį nuosprendį yra įmanomas tik uh, tokiu mastu, kuris yra nurodytas apkaltinamoje nuosprendėje ir e, toks turto konfiskavimas nėra veiksmingas, nėra pakankamas. Nes jie sugeba, nusikaltėliai sugeba išsaugoti neteisėtai įsigytą turtą ir lėšas. Pone Matiju, taip pat apie tai kalbėjo kiti kolegos. Norėčiau pasidalinti asmeninę nuomonę dėl sistemų, kurios taikomas Junktinėje karalystėje ir Airijoje, kur turtas konfiskuojamas pagal civilinės teisės nuostatas civilinės bylose. Tarkime, yra baudžiamasis nusikaltimas arba nusikalstamos veikos atvyras varstomi civilinėse bylose ir priimami atitinkami teismo nutarimai. Manau, kad mums reikėtų ieškoti primtiniausio sprendimo visoms ES valstybėms narėms. Mes neturėtume siekti keisti valstybių narių veikiančių teisės sistemų. Mes turėtume siekti bendro sprendimo ir pažangos baudžiamosiose bylose siekiant užtikrinti tinkamą masto turto konfiskavimą. Todėl valstybės narės galbūt turėtų pakeisti savo tinkamus teisės aktus dėl garantijų neabejojama dėl to, kad bet kokio pobūdžio turto konfiskavimas ar su apkaltinamai nuosprendžiu arba jo turi būti patvirtinamas atitinkamu teismo sprendimu. Taigi dėl to jokių abejonių nekyla, taip pat kaip ir dėl reikalavimo užtikrinti sąžiningą teismą. Kolegoms dar noriu pasakyti, kad Europos žmogaus teisų teismas daugelį bylų yra prieimęs sprendimą dėl to, kad civilinėse bylose numatomis e, turto konfiskavimai neprieštarauja žmogaus teisų teismo sprendimams. Manau, kad mes dar galėsime svarstyti visus šios aspektus, pateikti pasiūlymus dėl kompromisinio pakeitimo. Aš tačiau siekiu, kad e, kuo griežtesnės nuostatos būtų patvirtintos e, susijusios su turto konfiskavimu be apkaltimo nuosprendžio, plataus masto turto konfiskavimu trečiųjų šalių turto konfiskavimo pirmininkas. Dėkojame už apibendrinimą ir dėkojame už jūsų būsimai ketinimą sustarti dėl balsavimo datos, lankstumą. Taigi, praktiškai baigime svarstyti mūsų darbo atvarkę ir pratesime savo darbą sausio 21-22 e, dienomis 15 e, val. ir pratesime mūsų likščionės diskusiją.